Gerbėmėji, pradėkime e, mūsų seminarą. Tai yra toks akademinis e, klausimas, tai yra seminaro forma. <laughs> Ir tema yra susijusi su ES svarstymą apie es iššūkių žemės ūkio srityje po 2020-ųjų. Tai yra prisirengimas kitai BŽUP reformai, na tiksliau pokyčiams aš nelabai e, žinau, ar galima vartoti žodį reforma, nes neaišku, kaip tie e, pokyčiai atrodys. Kai kalbame apie BŽUP ateitį po 2020 metų, tai tikrai reikia daug ką keisti. Visa eilė valstybių jau pristatė savo e, požiūrius, tarp jų Niderlandai, Prancūzija, taip pat e, ir paskutinėje konferencijoje Korke, kuri vyko rugsėjo pradžioje, irgi buvo e, kalbama ir svarstami klausimai ir ji vyko kaip labai naujas, modernus renginys. Jūs atsimenate taip pat ir kitas konferencijas, ir vieną konferenciją, kuri vyko 96 metais. Ir parlamentas visai, visuomet vaidino svarbu vaidmenį, jeigu kalbėsime apie e, žemės ūkį, žemės ūkio e, programas. Ir jeigu kalbėsim e, apie šitos svarstymus, mes juos pakvietėme žymius ekspertus ir mūsų e, svarstymai yra paskirstyti į keletą sričių. Čia bus tiesioginės išmokos. E, šią temą pristatys ponas Alan Matthews, kuris yra iš Dublino, jis yra e, specialistas šitos ryties apie e, būsimas rinkas ir rizikos valdymą, kalbės profesorius Liupas Kalmae. Tai yra iš Agrocampus Rest Francija. Ir e, taip pat Jean-Christophe Bulio iš Paryžiaus Agroparistech. Ir dar vienas sektorius, trečiasis ramstis, tai yra kaimo vystimasis ateityje. Ir šią temą kalbės Tomas Daks. Jis e, dirba e, atokių regionų ir nepalankių žemės ūkių regionų srityje. Taip pat en, ponas Enrikopus iš James Hutton iš Aberdino dalyvauja mūsų e, seminare. Kiekvienam kalbėtojui bus skirta 20 minučių ir e, pusantros valandos skirsime parlamento narių pasisakymams, taip pat pasisakys ir generalinio direktorato, Žemės ūkio generalinio direktorato vadovas. Ir kai gerbiamas direktorius pagėdaus, jis galės pasisakyti bet kada. O dabar pereikime prie prezentacijų ir pirmiausia suteiksiu žodį gerbiamam profesoriui Alan Matthews. Gerbiamas profesoriui, prašom žodis jums. Jums 20 minučių. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimi komiteto nariai, ponės ir ponai. Man didelė garbė kreiptis į komitetą dėl šio informacinio pranešimo ir tikiuosi, kad kiekvienas turi jo kopiją. Aš kalbės apie tiesiog neišmokų ateitį. Šios išmokos siekia 72 procentus BŽP biudžeto ir tai yra maždaug 1,5 20 procentų viso es biudžeto per pastarosius metus. Ir mes žinome, tai yra labai svarbus pajamų šaltinis daugeliu ūkininkų ir jie yra būsimos BŽUP centre. Ir um, BŽUP buvo vykdomas reformos ir vienas iš svarbiausių inovacijų tai yra pakeisti 30, 30 procentų tiesiog neišmokų e, žalinimo mokė išmokomis tiems ūkininkams, kurie taiko ekologiškas praktikas. Tačiau nedaug kas yra patenkinta šitų reformų e, rezultatais. E, kalbant apie e, BŽP supaprastymą po 2010 metų, agrikomiteto nariai gali rinktis, kaip keisti dabartinę BŽP struktūrą ar pagalvoti, koks yra ryšys žemės ūkio politikos tikslų ir kaip šitie tikslai gyvendinami. Nereikia priminti šitam komitetui, koks yra šitų diskusijų pagrindas ir su kokiais iššūkiais e, susiduria Europos žemės ūkis e, konkurencija, e, maisto ir biomasės gambos rytyje, skatinti atsinaujinimą, skatinti tvarumą įvairių žemės ūkio praktikų, skatinti ekosistemos paslaugų apsaugą, skatinti didinti atsparumą klimato kaitai, prisidedant prie šiltnamio efektą keliančių dujų emisijų mažinimo, padėti ūkininkams geriau e, valdyti riziką, skatinti įvairovę žemės ūkiją ir didinti žemės ūkio vaidmenį kaimo regionuose. Savo pranešime aš nurodžiu tos klausimus, su kuriais susidurs komitetas, jeigu jis norės labiau reformuoti BŽVP ir, ir galbūt komitetas norėtų svarstyti tokį drąsesnį požiūrį. Aš manau, kad pakeitimus, e, pakeitimus įtakos biudžeto dalis ir tai yra labai svarbu 2020 metų e, daugiametei finansavimo programai. Jeigu BŽP sumažės ateinačiam laikotarpiu, tai tikrai reikės e, skirti daugiausia dėmesio ir daugiausia išmokų tiems sektoriams, kur yra didžiausia nauda. Ir čia aš numanyčiau tris kryptis. Pirma, pirmą kryptį, pirmą modelį aš pavadinčiau taip, kad reikėtų techniškai pakeisti pastarąją reformą. Čia komitetas e, būtų labai atsargus ir jis norėtų tik tai peržiūrėti tik tai iškilusius klausimus, kurie buvo aptarti rengiant reformą. Ar tai turėtų būti perėjimas prie suvienodintų išmokų kiekvienam hektarui visose valstybėse narėse, ar valstybės narės turės perėti prie vieningų regionalizuotų pagrindinių išmokų, nepaisant lankstumo ir kok, susijusios su e, lankščia ūkininko apibrieštimi, kuri buvo pristatyta omnibus reglamente, reikėtų apgalvoti, ką reiškia e, aktyvus ūkininkas. Taip pat e, e, turėtų būti padidinti perskirstinį persk kirstomieji mokėjimai ir taip pat numatyti žalinimo taisyklės ir leisti valstybėms narėms daugiau lankstumo jas įgyventinant. Aš norėčiau pakomentuoti kiekvieną šių klausimų. Antrasis e, modelis aš jį vadinčiau e, į ūkį suteltą reformą. Ir tai motivuoja ES, e jungtinių valstybių politikos kryptis numatyta 2014 metų ūkio įstatymė ir BŽP e, e, galėtų eiti ir iki šitą kryptimį. Aš aptarsiu kai kuriuos pasiūlymus, kurie yra susijęs su kai kuriais ar visais tiesioginiais mokėjimais arba cikliniai mokėjimai arba rizikos valdymo instrumentai, kaip, pavyzdžiui, draudimas. Aš nematau e, naudos, e, dėl ko reikėtų pereiti nuo dabartinių atsietųjų mokėjimų tų, prie tų vadinamų e, ciklinių mokėjimų, e, dabartinėmis sąlygomis. Aš labai atsargiai tai žiūriu, bet aš manau, kad e, kiti kalbėtojai apie tai pasisakys labiau, bet aš žiūriu atsargiai. Toliau, trečiasis modelis, aš tai pavadinčiau peržiūrėtų žalinimu. Ir e, komisija norėtų e, pagerinti rezultatus aplinkosaugos ir klimato srityje ir tai galėtų būti techniniai pakeitimai žaliųjų išmokų srityje vėlgi komitetas čia matys, kad yra pažįstami dalykai. Aš čia kalbėčiau apie keturis alternatyvas dabartiniam šalinimo žaidinimo išmokoms. Tai yra pereiti prie naujų praktikų ir pakeisti e, tą žalinimo praktiką su vadinamu meniu požiūriu e, valstybės arba regiono lygmeniu. E, pataikyti sąlyginį žalinimą ir čia taikyti e, agri aplinkos saugos klimatos schemą, kaip numatyti antrajam ramstyje, ir taikyti e, kitas savanoriškas sistemas pagal antrą ramstį. Ir e, vėlgi aš galėčiau pateikti kai kurias gairias komitetui šio, šio, dėl šio pasiūlymo. Ir aš vis dėlto klausiu ir plat, už, dėl, užduoju užduodu platesnius klausimus. Ar dabartinė išmokų sistema atitinka savo tiklą, tikslą? Ir e, tai sustiprina ūkius, ūkius ar, bet ar tai skatina našumą ir konkurencingumą? ir kokia jų sėkmė siekiant aplinkos saugos ir klimato tikslų. Išvada, kad kai tiesioginės išmokos, aišku, prisideda prie e, šitų iššūkių sprendimo, bet jie negali būti e, veiksmingas ar patenkinamas sprendimas. Jeigu komiteto nariai norėtų e, iš naujo peržiūrėti, perstruktūrizuoti žemės ūkio politiką, abejoju, ar kas nors siūlytų taikyti vieningą atsietai e, mokėjimą kiekvienam hektarui Aš e, taip pat siūlyčiau tam tikrą drąsesnės reformos strategijos, strategiją, kurią galbūt norėtų taikyti komiteto nariai. Siūlyčiau kaip pirmą principą, kad mes turėtume įsiklausyti į EBPO e žemės ūkio ministrų pasiūlymus, rekomendacijas, e, kuries, kurias pristatė, pristatė anksčiau šiais metais, kurie teigia, kad žemės ūkio politika turėtų būti skaidresnė, kur būtų aiškus tikslai ir numatomi naudos gavėjai. Turėtų būti e, numatyti konkretus tikslai, pritaikyti. Tai yra proporcingi pagėdaujamiems rezultatams lankstus, Tai yra galimybė keisti prioritetus ir situaciją laik, laikė ir erdvėje, taip pat nuoseklus ir priimtini ir suderinti visose valstybėse, užtikrinant e, tinkamą vertę. Ir aš čia citavau Žemės ūkio e, ministrų išvadas kurios buvo prengtos Paryžiuje šiais metais, šių metų pradžioje. Na, turi būti aiškus tikslai ir aiškus, aiški orientacija į rezultatus. Aš taip pat e, siūlyčiau, kad būtų kad, kad šita dviejų ramščių struktūra e, jau yra pasenusi. Ji pasitarnavo politikai ir padėjo įgyventinti žemės ūkio plėtros priemonės BŽVP, bet matome, kad išnyko riba tarp šitų dviejų e, ramščių ir kiekviena sritis galėtų būti finansuojama iš vieno arba iš kito ramščio ir galima resursus e, sėti ir su abiem ramščiais e, Taigi, sakyčiau, kad jie jau yra, šitą sistemą jau yra pasenus, reikia užtikrinti lankstumą valstybėms narėms, kad jos galėtų e, rinktis iš tų galimybių meniu, jeigu taip galim pavadinti. Ir e, tokią struktūrą aš siūlyčiau visiems, vis, visai be ŽVP išlaidų sistemai. Aš taip pat manau, kad e, vis, visos BŽP išlaidos, ne vien tik tai ta tradicinė dviejų ramščių priemonių sistema, turėtų e, būti bendrai finansuojami su valstybėmis narėmis. Reikėtų pagalvoti, kaip skatinti valstybės narės naudotis ribotai, ribotais es fondais, kaip įmanoma tikslingiau ir užtikrinti, e, kad turėtume gražą ir kad reikia turėtume reikalauti, kad nacionaliniai mokesčių mokėtojai prisidėtų e, prie sistemos. Aišku, E, kofinansavimo sistema turėtų atspindėti, e, kuri valstybė narė sukuria didžiausią pridedamąją vertę ir e, atspindėti vietos interesus, kai nacionalinis kofinansavimas būtų aukštesnis ir iš tikrųjų turėtų būti aiški valstybės pagalbos sistema ir galimybė užkirsti kelią jos iškraipimui. Valstybės narės išleidžia beveik 8 milijardus per metus valstybės pagalbai žemės ūkiui. Ir kriziniai pagalbos paketai leidžia, nors nereikalauja, kad būtų didesnės nacionalinės išmokos. Taigi jau turime nusistovėjusi precedentą. Laiku bėgant atrodo, kad atsieta E, valstybės pagalba turėtų būti tiesiog išstumta. Ir pagalba turėtų padėti ūkininkams prisitaikyti ir e, pagal, bet tai neturėtų būti senoji BŽVP. Ir reikia tam tikro perinamojo laikotarpio, kad šitas sprendimas būtų skandžiai gyvendinamas ir reikėtų skirti laiko, kad būtų e, pakeista žemės e, nuomos sistema ir e, užtikrinti, kad nebus tų didelio smūgio ūkininkų pajamoms. Ir reikėtų užtikrinti, kad jauni ūkininkai ir dabar e, egzistuoja dirbantis ūkininkai priimtų tinkamus investicinius e, sprendimus. Žinoma, e, gali būti įvairių rinkos problemų ir laisvos rinkos rezultatai ne visuomet yra optimalūs, bet reikia užtikrinti, kad ūkininkai būtų atlyginti už tinkamas praktikas, už bioįvairovės skatinimą ir kad išliktų, išlaikytų ekosistemas. Turime e, skatinti e, tuos ūkininkus, kurie švelnina klimato kaitą. Reikėtų taip pat remti ir rizikos valdymą ir atitinkamas priemonės reikėtų tinkamai įvertinti apie tai pasisakys antrasis kalbėtojas daugiau parama e, ūkininkams e, sunkiai prieinamose vietovėse turėtų būti vienas iš, e, vienas iš tikslų, e, siekiant užkirsti kelią, kad žemė nebūtų atleidžiama, apleidžiama. Ir taip pat e, agroekologinės praktikos, e, aukštas gyvūnų gerovės norės, normos turėtų būti gyventinamos, reikėtų e, skatinti inovacijas ir, e, ir, ir konkurencingumą, kad jauni ūkininkai galėtų įsilieti rinką. Žemės ūkio politika turėtų susitelkti ties tais klausimais tiesiogiai, o nekalbėti apie juos kaip apie retorinius argumentus, ginant senąją sistemą kai atsietieji mokėjimai buvo taikomi kiekvienam e, žemės tokį žemės e, hektarui. E, tai būtų naujoji sistema, būtų paradigminis pasikeitimas ir išmokos turėtų būti teikiamos ūkininkams pagristai. Jeigu norėtume kad e, būtų tinkami rezultatai. E, turi būti nustatytos sąlygos, pagal kurias turėtų sumažėti e, administracinė našta ir mokoma turėtų būti už rezultatus, už viešai interesą pastarnami, viešajam interesui nes reikia užtikrinti ir skaidrumą, nes mokesčių mokėtojas turėtų turėti galimybę patikrinti, kaip yra leidžiami jo pinigai. Ir yra labai svarbus klausimas dėl atitikties ir dėl žalinimo išmokų, jeigu mes pamažu atsisakysim tiesioginį išmokų. E, dabar e, atitikties reikalavimai taikomi pagal pirmą, stra, e, pirmą ramstį ir kasmet, tai yra taikoma visiems ūkininkams, yra tik tai e, nacionalinių atribuotojų e, mokėjimų šimtis. E, tie, e, kurie taiko gerasią žemės ūkio praktikas, turėtų, būti, e, turėtų gauti už tai atlyginimą. Ir visi e, ūkininkai turėtų taikyti atitikties standartus. Dabar tai yra įstatymą numatyti ir įstatymą nenumatyti reikalavimai. Ir sunku įvykdyti įstatymą nenumatytus standartus bet e, išlaidos susijusios su e, žalinimo praktikomis turėtų būti atlyginimos pagal žalinimo išmokas. Na, galima diskutuoti, kokie turėtų būti nustatyti reikalavimai, kad, kurios ūkininkai turėtų įvykdyti, kad galėtų užsimti savo veiklą. Ir e, būtų teisinga, jeigu ūkininkams būtų atlyginima už, e, už tai, kad jie atitinka ir papildomus reikalavimus. Aš siūlyčiau, kad atitikties ir žalinim, atitiktis ir žalinimas būtų pakeisti reikalavimu taikyti e, žemės ūkio schemas ir tai yra e, sąlyginio žalinimo pasiūlymas, kurį e, svarstė agrikomitetas anksčiau prieš pas, paskutinę reformą. Aš manau, šitą pasiūlymą nauda yra tai, kad jis susieja neįstatyminius e, atitikties standartus ir žalinimo praktikas į vieną schemą. Tai apima visą žemės ūkio paskirties žemę ir tai yra susijęs su visomis išmokomis, kurias gali gauti ūkininkai ir Tai padeda valstybėms narėms pritaikyti schemas atitinkačias vietos aplinkybės. Kai kurios valstybės narės gali nuogastauti, kad e, suteikiant daug desnį lankstumą valstybėms narėms ir gali būti nustatomi mažesni tikslai, nes valstybės narės gali minimizuoti reikalavimus, kad e, galėtų gauti didesnės išmokas iš ES fondų. Bet e, kofinansavimas yra vienas iš būdų, kuris privers valstybės e, narės parengti tinkamą schemą. Toliau e, neturėtų būti kiekvienai valstybei nariai nustatyti, e, nustatytos išmokos iš BŽUP biudžeto. Ir turėtų būti BŽUP fondai skiriami proporcingai pagal atitinkamus kriterijus. Gerbiamas pirmininkė, jūs kaip teisės aktų rengėjai turite atsakomybę tiek e, atitikti mokesčių mokėtojų, tiek ūkininkų interesus. Ir galima būtų tęsti dabartinę BŽVP sistemą, e, taikant tam tikrus e, pakeitimus. Bet aš noriu pasakyti, kad dabartinė tiesioginė sistema yra nei veiksminga, nei tinkama ir tikrai prastai e, leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai. Dėl šios priežasties aš manau, kad jūs drąsiai pagalvosite apie galimas alternatyvas, kaip pakeisti BŽVP po 2010-ųjų. Ačiū. Labai ačiū. Dabar Antroji prezentacija. Rinkos priemonių, rinkos organizacijos pakeitimai ir rizikos valdymas. Gerbimas profesorių, prašome dabar žodis jums. On sent l'habitude de l'universitaire. Čia nebe universitetas, prie technikos nesu įpratęs. Taigi aš bandysiu dabar išversti tai, ką matote skaidrėse. Kartu su Žankrusto biuro mes čia parengėme pristatymą apie rinkos priemonės, intervencinės priemonės ir risko, rizikos valdymo priemonės. Keturi iš viso skyriai bus. E, Pirmiausia, kainų nestabilumas tarptautinėme kontekste. Toliau krizė. Toliau bandysime atsižvelgti į BŽUP instrumentus ir kaip jais skaidome stabilumą atremti, na ir šiek tiek techninių tokių e, pasiūlymų e, institucijoms e, pateiksime dėl BŽUP pokyčių. Pirmiausia, kainų nestabilumas. Ko gero, jūs žinote, dėl ko taip yra ūkiuose struktūriniai pokyčiai vykstantis pajamas daro daug labiau paveikiamas e, nestabilios rinkos situacijos, nes daug daugiau yra um, todėl kad daug žaliavų yra perkama užsienyje. Arba tiesiog e, kažkur tai išorėje. Be to, kaip žinia, BŽUP yra susijusi glaudžiai su GAT priekybos sutartimis ir apskritai yra glaudžiai integruota į pasaulinę rinką. ES tarifais, muitinės priemonėmis, taip sakant, yra paveikiama e, pasaulinių kainų sviravimo, bet tuo pat metu ES yra tokia didelė ekonominė ir žemės ūkio jėga, kad jos pačios žemės ūkio rinkų situacija įtakoja pasaulinių rinkų situaciją. Kai Europa kažką tai daro, tai atitinkamai gali atsiliepti tarptautinėms rinkoms. Aš šiek tiek apie tai pakalbėsiu, kai kalbėsiu apie pieno e, sektoriaus krizę. Dar šiek tiek apie tarptautinį aspektą. Tarptautinė patirtis dabar kokia ji yra. Reguliavimo, reglamentavimo žemės ūkio produktų e, susitarimų buvo pasirašyta ir jie tokie kaip ir OPEC e, logika rėmėsi, tačiau e, beveik visi šie sustarimai patyrė nesėkmių. Aš galbūt neaiškinsiu, kodėl. Ir ko gero taip yra Todėl, kad skatinamos valstybės narės e, egoistiškai individualiai elgtis ir dėl to visa institucija, taip sakant, griūva, nes tiesiog nėra politinės koordinavimo valios. Antras aspektas - JAV. Čia norėčiau paminėti nuo pat, kai buvo dėrėtasi dėl GAT prekybos susitarimų ir 92 metų BŽP reformos. EBP duomenys rodo, kad ES ėjo tuo vingiuotų keliu dereglamentavimo link. Na, o kitose ekonomikose pasaulinėse taip nebuvo. Manau, kad galima tikrai pasakyti, jog JAV buvo linkusios tam tikras e, priemonės e, šiame sektoriuje mm. e, leisti ir labiau galbūt susietąją paramą naudojo kaip metodą, o ne atsėjimą. Trečiosiuose šalise, kai kuriuose kitose taip pat buvo tai daroma. JAV sistema yra labai kompleksiška, sudėtinga. E, čia yra tų maisto produktų ir draudimo e, sistema labai e, sudėtinga ir e, šios, šioje sistemoje yra labai viskas glaudžiai, glaudžiai susiję. Tačiau ekspertai sako, kad tai daug kainuoja ir iš esmės yra neveiksminga. Kita vertus, matome, kad JAV šiek tiek nesveikų tokių, taip sakant, tendencijų turi, neskatinama yra e, atsiverti kitoms rinkoms. Na ir dar kitas dalykas, galbūt daugiau teigiamas, iš ko galima būtų paminėti, pasimokyti, tų programų teigiamas poveikis, kausgi būtų. Labai dažnai norint pasinaudoti JAV programomis, e, žemdirbiai, ūkininkai turi dalyvauti e, rizikos valdymo sistemoje. Taigi tas, e, ta kryžminė sąlyga galbūt e, būtų tas teigiamas pavyzdys, su kuriuo galima būtų pasiremti BŽUP. Dabar pieno sektoriaus krizė, chrestomatinis pavyzdys. Empirinių ir praktinių požiūrių norėčiau tai paaiškinti, kaipgi tai susijęs su reglamentavimo sistema Europoje. Na, apie tai, kas buvo padaryta Europoje, nėra išbaigtinės priemonės, bet gal aš apie tai dabar nekalbėsiu, prie to galima bus sugrįžti. Taigi, pieno krizė buvo, kilo dėl endogeninių faktorių. Mums susidaro įspūdis, mes darome išvadą, kad produkcijos e, plėtra, augimas dviem trešdaliais yra atsakingas dėl uh, už tą, dėl tokios krizės. Na, o Rusijos embargas tik tai galbūt trešdalių būtų uh, dėl to atsakingas, nepaisant to, kad labai dažnai Rusijai visa kaltė primetama. Kitas dalykas - ekonominių politikų, politikos krypčių uh, reakcija buvo labai lėta. Na ir buvo tokių signalų matoma, kurie galbūt netgi uh, kontraefektą turėjo, tokį priešingą efektą turėjo. Krizės rezervas nebuvo panaudotas, te, pavyzdžiui, tam, kad būtų trumpalaikės krizės efektas sumažintas. Ir mums atrodo labai netinkamas toks elgesys. Taigi, jeigu dabar pažiūrėtume į krizės e, priežastis, tai tikrai galime pasakyti, kad būtų buvę protinga panaudoti krizės rezervą klaida buvo čia padaryta. Ir manau, kad tai tik tai parodo institucijų silpnumą ir politinių sprendimų prieimimo e, sistemos silpnumą. Kitas aspektas. Kai yra perviršiamos kvotos. buvo atidėliojamos e, priemonės, kurių reikėjo imtis, na taip, gal ir gerai, tam, kad būtų sumažintas spaudimas ūkiams, tačiau gavosi kaip ir su bankais. Praktiškai gavosi taip, kad vėlesniam laikui buvo atidėliojimas, kor, atidėliojama korekcija. Taigi nėra aiškių signalų dėl ateities perspektyvų siunčiama. Dar kitas dalykas, tie uh, vokai, vadinamieji, kurie buvo paskirti, aš kalbu apie pirmuosius 500 milijonų. Taigi, tie vokai rėmėsi kvotomis, taigi proporcingai buvo paskirstyti, tačiau čia vėlgi jokios politinės žinios ar paskatinimo e, rizikai sumažinti ar diversifikuoti nebuvo siunčiama. Man atrodo, kad tokiomis priemonėmis e, tiesiog nesirengiama ateičiai, jos yra trumparegiškos. Dabar mes e, tokius bandymus, e, simulacijas atlikome, bandėme pasižiūrėti, kaipgi, kokie būtų krizės faktoriai. Iš karto pasakysiu, kad galbūt duomenys nėra visiškai tikslus, bet ši, bent jau kokybinė prasme mes manome, kad reikėtų tai atsižvelgti. 16 metų kovo mėnesį buvo priimtas sprendimas dėl intervencijos, kuri šiek tiek galbūt ir per vėlai buvo padaryta. Na, gerai būtų buvę, jeigu ta intervencija anksčiau būtų buvus padaryta. Taigi buvo bandoma trešdaliu sumažinti 13 metų e, patirtą šoką. Taigi pieno miltelių ir sviesto čia pat, sektoriaus patiriamą spaudimą buvo norėta sumažinti. Be to, poreikis pieno produktų yra labai nelankstus, nesviruojantis. O tai yra, e, tai nėra labai blog, gerai tiksliau, nes kai produkcija didėja, iš karto krinta kainos. Ir įsivaizduokime, kad pavyktų dabar uh, disciplinos e, laikytis, tai galbūt ir įmanoma būtų atremti tokius sviravimus. Dar kitas scenarius. Čia a posteriori privalomas sumažinimas, tarkime, įsivaizduokim, 15 metams galėjo turėti teigiamo poveikio, kuris būtų panašus į intervenciją, dėl kurios buvo nuspręsta šiais metais. Ir biudžetui tai netgi nebūtų nieko kainavę. 1,6 procentais. Jeigu pasiūla būtų sumažinta, tai e, tiek pat būtų kainos atkurtos į ankstesnį lygį, kiek ir su intervencinėmis priemonėmis, dėl kurių šiemet buvo nuspręsta. Taigi tas privalomas sumažinimas produkcijos būtų galėjęs atstatyti e, bruto maržą. E, to perviršio ir be jokios, be, nepanaudojant netgi biudžeto. Bet to iki Liepos mėnesio dar dėl 19 metų buvo nuspręsta dėl sumažinimo. 1,6 procentai produkcijos čia būtų. Ir čia netgi būtų buvusi didesnė ta bruto marža. Dėl savanoriško sumažinimo buvo paliktas šis sprendimas valstybėms narėjams subsidiarumui. Man atrodo, kad labai optimistiškas sprendimas ir netgi nelabai uh, geras. Nes Dabar jeigu gamintojų organizacijoms ir valstybėms narėms paliksime e, šį sprendimą, tai ko gero jie nieko darys, jeigu nebus e, subsidijų. Taigi čia kaip ir OPECO sindromas gaunasi. Čia vadinamasis tas free riding. E, pavyzdys. Uh, kai e, valstybės narės individualiai izoliuotai elgesi ne, nebendradarbiaudamos. Arba, pavyzdžiui, čia galima paminėti to kalinio dilemą netgi. Chrestomatinis pavyzdys būtų. Taigi, praktiškai valstybės narės e, galvos vien tik tai apie savo gamintojus ir e, ne apie bendradarbiavimą, ne apie bendrą rinką. Tai yra labai negeras požiūris ekonominė prasme. Be jokios abejonės galima priversti žemdirbius kažkaip tai kitaip elgtis e, subsidijų pagalba, bet tai kainuos biudžetui ir BVP dėl to mažės, netgi ir visos Europos BVP. Iš karto po sprendimų prieimimo buvo ta analizė padaryta ir mūsų scenarijų netgi patvirtino 16 metų Liepos mėnesio sprendimas. Liepos mėnesį buvo e, subsidijų programa europinė patvirtinta, nes buvo poreikis sumažinti e, koordinavimo ES nebuvimo riziką. Taigi, tik tai europinės programos gali king to vadinamojo poveikio turėti. Tai yra turėti poveikio galtiniai kainai. Taigi, jeigu būtų galima buvę tai padaryti, tai subsidijų praktiškai nebūtų ir reikėję, nes kainos tris kartus e, at, greičiau atsikūrė e, negu kad e, produkcija. Vieninga kaina, vieninga rinka Europoje yra kaip ir e, bendras turtas visų ūkininkų. Tai turi e, institucinių pasiekmių ir e, to nereikėtų pamiršti. Be to, subsidiarumas rinkos priemonių srityje paprastai skatina elgtis egoistiškai ir dėl to žlunga ekonominės politikos bendros. Dabar šiek tiek daugiau, jeigu pažvelgtume iš kitos perspektyvos į pieno krizę, iš tokios bendresnės perspektyvos. Pabandėme palyginti 15 metų krizės e, poveikį su vidutinė pieno kaina, kuri buvo apskaičiuota per 10 pastarųjų e, metų. 336 eurai čia būtų. Taigi jeigu 15-16 metų e, krizę palygintume su tuo, ką aš dabar minėjau, 15-16 metai yra tiesiog vidutiniai, nieko neišskirtini metai. Tai tokiu atveju skirtingai viskas atrodytų. 2,7 milijardai e, eurų E, mažesnės būtų buvę bruto pajamos. Nuo 13 metų pajamas daugiau nei 7 milijardais mažesnės. Ir čia būtent uh, ir daugiausiai buvo ūkininkų pajusta ta krizė. Mano išvadose uh, pamatysite galbūt aiškiau tai. Taigi, kas dabar nutiko su tais 5 milijardais iš tų ne, ne, neįpratų e, išskirtinių pajamų 13 metų. Kągi mes dabar pamirštame? Buvo pabandyti simuliuoti keli scenarijai. Taigi jie parodė, kad arba mažinant pasiūlą arba per intervenciją galima sumažinti tas pajamas iki referencinio lygio. Tačiau pajamos nebūtinai yra atkuriamos, kadangi daugiau yra gaminama, tai daugiau kainuoja. Ir jeigu pažiūrėsime į bruto maržą, tai ta bruto marža yra žemesnė negu kad referencinė marža. Tai reiškia, kad 15-16 metų krizė yra gili, rimta krizė. Na ir dar mūsų scenarijai rodo, kad jeigu būtų įmanoma, jeigu priemonių tam būtų buvę įmanomų pasitelkti, Pavyzdžiui, jeigu nuo 13 metų būtų 4 procentais sumažinta produkcija, tai bruto marža būtų atkurta iki referencinio lygio ir biudžeto tam nebūtų prireikę netgi panaudoti. Be to, dar jeigu intervencija plus 16 metų Liepos paketas būtų kartu taikomas, tai bruto marža vėlgi būtų buvusi didesnė netgi už referencinį lygį. Štai dabar parodysiu Jums grafiką, kuriame aiškiai parodytas e, suvartojimo e, lygio pokytis raudonė linija čia, o pieno produkcija mėlyna būtų linija. Ir štai matome, kad dešimtaisiais metais labai netgi smarkiai prasilenkė šios abi linijos. Visą tai be jokios abejonės a posteriori yra padaryta. Taigi, Čia labai aiškių signalų buvo matyti, kad rinkoje, rinka bus išbalansuota. Na, be jokios abejonės, aposteriori po laiko jau paprasta yra tai daryti, bet ko gero jau tada buvo konkrečių ženklų, kurie galėjo padėti nuspėti, kad krizė vis dėlto bus gili. Galbūt dabar praleisiu šią dalį, nes ko gero netilpsiu man skirtas laiką, pirmininkė. Perskaitysiu tiesiog pavadinimus. Kalbant apie pieno krizę, ko gero svarbiausia būtų suvokti, kad suinteresuotosios šalis turi asimetrinę interven... prašo asimetrinės intervencijos intervencijos. 13 metais, nei 8 metais nebuvo prašoma tos intervencijos. Kai tik tai e, in, intervencijos pageidaujama, kai jau e, tas vežimas apvirsta, tai yra per vėlai to, tai daroma. Daug kalbama apie nepastovumą kainų, kad reikia tai ištaisyti. Tačiau, ko gero, pagrindinė problema yra išvengti kainų sumažėjimo, o nesviravimo. Ko gero mažai suinteresuotojų šalių e, nerimautų dėl to, kad kainos didelės e, yra. Pieno sektorėje reikia turėti aiškę viziją ir nuspėti, kada tie kainų kilimo bumai bus. Be to tiesioginės išmokos tikrai neturi e, rimto poveikio kainoms. Jie tik tiesioginiai mokėjimai praktiškai tą iškreipiamą į poveikį turi, nes destabilizuoja turimas e, gaunamas pajamas e, ūkininkams. Be to, dar reikalingas ir didesnis teisinis saugumas. Pavyzdžiui, 14 metais, 14 e, metų pavyzdys tai labai aiškiai parodo. Na ir galiausiai dėl krizės rezervo panaudojimo. Tai negali būti kaip tik tai gelbėjimo priemonė suvokiama. Reikia pasiremti bankų pavyzdžiais. Kai buvo gelbėjami bankai, e, bankai nebuvo skatinami pasikeisti, taigi reikia iš to pasimokyti. Jeigu politinių signalų nėra, kuriais būtų e, skatinama imtis priemonių, tai ekonominiai subjektai nieko ir nedarys. Bent jau taip galime tikėtis, kad bus tokie veiksmai. Na ir dabar labai trumpai. E, rinkos priemonės gali būti veiksmingos kaip kad pieno sektoriaus pavyzdys rodė. Tačiau ar ekonomiškai tos priemonės yra naudingos, atsižvelgiant į sąnaudas ir į pajamas? Na, aš dėl to abejoju, galbūt nesileisiu į detalės dabar. Valstybinis saugojimas negali būti tvari priemonė ūkiams Nes jeigu mes taip elgsimės, tai vėl grįžime prie senosios BŽUP. Juk funkcija dabartinė tų priemonių yra kitokia. Kitas svarbus dalykas. Priemonės, kurios pasitelkiamos e, kovojant, e, už, užkertant kelią rizikai. Kaip jau sakiau, subsidiarumas tačiau būtų valstybių narių iniciatyva, Taigi to nepakanka. Valstybių narių pasirinkimas parodo tik tai, kad e, nėra pagal 39 straipsnį numatytų priemonių. E, bent jau tokį straipsnį pasirinko valstybės narės. Yra tam tikri scenarijai, kurie rodo, kad 39 straipsnių paremta pajamų stabilizavimo sistema gali turėti labai skirtingo por, poveikio. Net ir panašiai e, tas pajamas uh, apibrėžiant. Taigi labai skirtingo poveikio gali turėti tokios priemonės skirtingiems ūkiams ir skirtingoms šalims. Čia aš tai pavyzdį parodysiu. IST sistema uh, galėjo būti pradėta taikyti 2009-2010 gal labiau metais ir 2015 metais, jeigu tik tai būtų atsižvelgta į visas veiklos išlaidas. Sąnaudų kaštai čia būtų raudona linija ir praktiškai stabilizavimo, pajamų stabilizavimo e, mechanizmų e, čia poveikio nebūtų netgi pajausta. Manau, kad e, darbo Europos institucijose daug laukia tam, kad būtų parengtos tokios priemonės, kurios suteiktų vienodus šansus, vienodas galimybės visiems gaunantiems paramą pagal pajamų stabilizavimo mechanizmą. Dabar labai trumpai perėsiu iš karto prie išvadų. E, man atrodo labai svarbu štai kas. Ekonominės priemonės, rinkos priemonės ir pajamų stabilizavimo mechanizmai ir rizikos prevencijos mechanizmai turi tarpusavyje susiję būti. Mes tą krizės e, prevencijos e, susieto į faktorių panaudoti. Taigi, ūkininkai turi dalyvauti viena vertus rizikos prevencijos sistemoje, pajamų e, stabilizavimo sistemoje, bet taip pat ir rinkos priemonės rengiant, pavyzdžiui, sumažinant pajamą, kai uh, to pageidauja, pavyzdžiui, Europos institucijos. Tai reiškia, kad reikia būti uh, nuosekliai elgtis laike. Tai reiškia, kad per visą produkcijos tikslą, visą, visą produkcijos tik, e, ciklą reikėtų apimti. Reikia apimti ir produkcijos bumą, tą vadinamą, ir kainų bumą ir kainų kritimo laikotarpį. Politinės institucijos turėtų e, didžiausią dėmesį skirti e, taisyklių ir tikslų parengimui rinkos priemonėms. Ir negalima čia nežinojimų, neišmanimų prisidengti. Štai pavyzdžiui, biudžeto pirmajam biudžeto laikotarpio pradžioje taip elgiamas yra kartais. Jeigu yra per krizės tik tai veikiama, tai praktiškai bus asimetriškai elgiamasi, nes nebus turima pakankamai e, perspektyvos e, laikė, taip sakant. Taigi taisyklės turi būti nešališkos ir nešališkai taikomos ir šalims, ir ūkininkams. Ir e, neatsižvelgiant Aš čia pasi, pasiremiu Jean Tirol e, Nobelio premijos e, laureato e, žodžiais, taigi reikia tą vadinamą nežin, tuo vadinamų nežinojimo šydų pasirem, prisidengti tokiu atveju ir vienodai nešališkai elgtis. Dabar ramščių struktūra. Ar dar turiu šiek tiek laiko? Tris minutės prašyčiau man skirti. <clears throat> Taigi, vienas ramstis valstybės E, priemonėms, antrasis taipogi būtų toks pat, na ir trečiasis ramstis būtų rizikos valdymui. Rizikos e, valdymas, ko gero, bus įtakojamas išorės faktorių. Taigi reikia atitinkamai suorganizuoti tiesioginių moky, moky, e, moky, išmokų tiksliau sistemą. Alan Matthews sako, kad reikia vokus pagal valstybės narės paskirstyti. Tačiau mes manome, kad reikia atskirti tikslų nustatymą ir intervencinių taisyklių kūrimą nuo įgyvendinimo. Būtent todėl mes siūlome įkurti nepriklausomą agentūrą European Market Moderation Agency, Europos rinkos priemonių agentūrą, Na, o trilogo institucijos, ko gero, e, renktų taisyklės. Taip e, įgaliojimai būtų e, suteikiami kaip ir bendrosios rinkos organizavimo institucijos. Čia galba dabar tai nesigilinsiu. Sistemos turi dėrėti su paskatomis. Ūkininkams reikia tinkamas paskatas pasiūlyti, nepamirškime to, kas nutiko su bankais. Man atrodo, kad reikia nepamiršti bankų. Taigi, techninės priemonės gal kitokios, bet tikslas būtų panašus. Galiu kalbėti apie konkurencingumą ir nekonkurencingumą maisto grandinės, bet dabar laiko tam neturime. Taigi, labai trumpai vėlgi. Jeigu neįgyvendinsime lankstaus reglamentavimo žemės ūkio rinkų. Tai ko geros problemos bus sprendžiamos tik tai per krizės, kažkam tai bankrutuojant ar švaistant lėš, viešasias lėšas. Jeigu ir toliau oportunistiškai uh, išmokos uh, bus uh, skirstomos, tai politinių ilgalaikių pasiekmių e, gali atsirasti ir tiesiog bus sukurtas nepasitikėjimas e, europinę politiką. Atsiprašau, pirmininkė, kad ilgai kalbėjau. Ačiū. Panie profesorė. Gerbimas profesorių, labai, labai mes viršėjom laiką e, ir aš mm, dabar norėčiau iš karto suteikiu žodį ponui profesoriui Daks. Rozvoj obšarų viejskich prosimy. Tai yra kaimo vietovių, kaimo plėtros e, sistema. Mėly Europos parlamento nariai, man didelė garbė šiandien kreiptis jūs, esu trečiasis šios popietės diskusijos kalbėtojas ir kalbame apie kaimo plėtrą šiandien ir apie kaimo plėtros ateitį. Mano pranešimo svarbiausias dalykas bus aptarti tai, kaip pasinaudoti kaimo vietovių potencialu. Tam yra įvairiausių atliktų studijų, dėl to, ko, kokie yra kaimo vietovių vystimosi poreikiai. Taip pat buvo aptartos įvairios jau plėtojamos veiklos. Yra taip pat atlikta analizė susijusi su ta politika, kuri buvo vykdoma per pastarąją kadenciją. Taip pat vyko diskusija dėl šios politikos vystimo ateityje. Tad turime įvairiausių atliktų studijų, kurių čia dėja mums pamatyti nepavyksta, sako kalbėtas. Pabandžiau visas tas uh, teorijas rezumuoti savo pranešime ir pabandysiu jums pateikti kai kuriuos e, variantus, kurie galėtų būti įdomus būsimai reformai gyvendinti. Pirmiausia, norėčiau paminėti tris rytis. Pirmiausia, turime paminėti patirtį susijusią su istoriniu kaimo vietovių vystimu jos struktūra antrajame ramstyje ir kita vertus svarbu atsižvelgti į realius kaimo vietovių poreikius. Taip pat turime atsižvelgti į strateginius sprendimus. Bandžiau štai čia jums parodyti žemės ūkio politikos evoliuciją, pateikti tokią apžvalgą jums jos šiek tiek. Ir čia galite pamatyti įvairias e, tos politikos vystimosi fazes. Iki 1980 metų štai turime pirmąją fazę ir matome, kad čia jau tuo metu buvo padėtas pagrindas tos politikos įgyvendinimui. Na, neanalizuosiu detaliau šių įvairių fazių. Svarbu yra tai, kad po 2000 metų mes e, pradedame turėti konkrečią programą susijusią su kaimo vietovių plėtra. Tas e, mums rūpimas antrasis ramstis ir toliau kelia diskusijų, kiek, kokią vietą jis užima pirmojo ramščio atžvilgių, kaip juos tarpusavį suderinti, o gal sujungti ir kokias pasiekmes tai turėtų kaimo vietovių plėtrai. Kaimo plėtros politikos vystimasis patyrė tam tikrų pakeitimų, teko atsižvelgti į ekonominius reikalavimus. Kai kurios įtakos rytis, norėčiau jas šiek tiek paminėti, kad galėčiau paaiškinti, kiek įvairūs reikalavimai keliami kaimo vietovėms yra skirtingi. Pirmiausia, skiriasi tarpusavėje regionai. yra e, įvairių ryšių užmėgstų tarptų įvairių zonų. Tie ryšiai yra labai svarbus komunikacijos požiūriu ir tai be abejo įtakoja žemės ūkį. Tai štai, ir tuomet, iš, kai tenka kalbėti apie žemės e, plotų panaudojimus, vėlgi diskusijos šitam labai svarbios. Visa tai įtakoja e, ekosistemų e, būvį, visą tai e, veikia bio įvairovę ir gerbuvį, kuris yra nulemtas žemės panaudojimo dalykų. Taip pat matome ir socialinius pakitimus. Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse dabar yra labai svarbus faktorius. Klimato kaita ir, ir jos poveikis vėlgi yra tas dalykas, į kurį atsižvelgiama vis labiau. Suprantama, yra ir demografiniai ir ekonominiai pokyčiai. Jie turi įtakos mūsų kaimo vietovėms. Čia mes kalbame ne apie bendrą perspektyvą, tiesiog kalbam apie bendrus tikslus ES lygmenių, norint susitarti visiems dėl kaimo vietovių plėtros. Būtina kokybiškai įtakoti gyvenimo kokybę kaimiškose vietovėse. Tad svarbu pasirinkti tikslus, tai yra labai svarbus dalykas, ypač kai rengiamos reformos arba kai tenka jas įgyvendinti. jeigu tenka priimti sprendimus dėl BŽUP ir jos pasikeitimų, pirmiausia, reikia įvertinti dabartinę BŽUP ir tai, kaip ta politika buvo įgyvendinama, kaip valstybės narės ir regionai sugebėjo visą tai įgyvendinti. Programų struktūra ir jų įgyvendinimas yra vieni iš svarbiausių dalykų. Tai apima įvairias šalis, įvairių tipų regionus. Į programas turime žiūrėti kaip į tam tikrus priemonės, kurios padeda sudaryti planus. Tenka priimti administracinės priemonės, kurios įtraukiamos į politinės programas. Tad Klausimas yra toks, būtent apžvelgti, kaip šalis tas programas įgyvendino. Šalis be abejo turi tam tikrą veiksmų laisvę, kur yra labai svarbi. Ir būtina, kad šalis narės tinkamai tą savo veiksmų laisvę naudotųsi, taip pat ir regionai. Kai dėl iššūkių susijusių su ekologija, Svarbu turėti tam tikrą lankstumą. Ir čia norėčiau paminėti tą pavojų, kai žemės tiesiog paliekamos, kai jos nebedirbamos. Tai dažnai atsitinka tose zonose, kur gamtos saugos reikalavimai labai aukšti. Tad labai svarbu tinkamai koordinuoti priemonės kad tos priemonės atneštų laukiamų rezultatų. Taip pat svarbu pasižiūrėti, kaip žemės ūkio bendroji politika papildo kitas politikas. Būtina, kaip jūs užtikrinti, tinkamą viso to koordinavimą. Kitas svarbus mūsų aptariamų konteksto elementas, kalbant apie kaimiškasias vietovės, yra štai koks. Čia matote žemė, e, matote e, kaimo vietovių ir miesto vietovių klasifikavimą valstybėse narėse. Matote aišku skirtumą tarp kaimo ir miesto vietovių. Ir čia matote, kaip miesto vietovės veikia socialinį ir ekonominį, e, socialinę ir ekonominę kaimiškų vietovių sąrangą. Čia matote, kad miesto vietovės skirstomos į dvi grupės. kaimiškos vietovės, kurios metų tai pažymėtas žaliai. Turi tam tikrą taip pat paskirtį mūsų turinio schemoje dabar E strategija 2020. Svarbu aptarti šį dalyką, kad galėtume išsiaiškinti, kaip mes reagavome į tas priemonės. Čia paminėti šeši prioritetai. Tikslai buvo labai plataus užmojo, labai daug apimantis. Ir tie tikslai labai svarbus, kad kaimo vietovių plėtra būtų tinkamai gyvendinama. Taigi, kokie tie prioritetai? Pirmiausia, būtina skatinti inovacijas ir žinių perteikimą, antrą – pagerinti ekonominę padėtį, trečia, pagerinti e, maisto grandinės veikimą, trečia, pagerinti ekosistemas, penkta, panaudo, geriau panaudoti turimus resursus ir šešta, sustiprinti kovą su skurdu, pagerinti socialinę įtraukti ir pagerinti kaimo vietovių plėtrą apskritai. Valstybėse narėse tų priemonių gyvendinimas, ypač regionuose, kaip rodo šis grafikas, yra įvairūs, nes įvairi pati Europos Sąjunga. Prioritetai labai skirtingi. Tai priklauso nuo programų gyvendinimo sprendimų, nuo jų struktūros – sistemų, ekosistemų stiprinimas, tai yra penktasis prioritetas, ketvirtasis prioritetas ir penktasis prioritetas yra tie, kur yra numatytos minimalios priemonės. E, jų esmė tokia, kad bent 25 procentai. Dabartinių laikotarpių kad tų tik, tikslų būtų įgyvendinta. Taigi, kas turi nuspręsti, ką reikia daryti, siekiant tinkamos kaimo vietovių plėtros. Tarp vadinių laikotarpių irgi matomasi eilė naujų elementų, naujų priemonių. Rizikos valdymas, bendradarbiavimas – Šie dalykai nėra įtraukti į tas bendras priemonės, kurios buvo gyvendytos anksčiau, tačiau tie, tie elementai labai svarbus. Svarbiausia yra susitelkti prie mažų ūkių, e, domėtis, kaip sekasi jauniems ūkininkams, taip pat nepamiršti socialinės įtraukties elementų kaimiškose vietovėse, Taigi visa tai yra specifinės temos, kurios nusipelno ypatingo dėmesio. Štai čia matote įvairias paminėtas priemonės. Didelis dėmesys buvo skirtas antrajam prioritetui Šeštasis prioritetas sudaro gal 46 procentus, tačiau kita vertus tai yra tas sektorius, kur iššūkių ypatingai daug. Taigi, kaip kaimo vietovių plėtrą pritaikyti prie to laikotarpio, kuris prasidės 2020 metais. Čia iškyla nemažai klausimų. Juos juos turėtume iškelti, juos turėtume atsakyti. Pirmasis, ar strateginiai tikslai leidžia įdėkti pusiausvyrą tarp įvairių temų. Kita vertus, kaimo vietovių plėtros, ar kaimo vietovių plėtros programos yra efektyvios, ar panaudojama teisingai turimos priemonės pagal įvairius regionus ir atsižvelgiant į ES 2020 tikslus. Taip pat galbūt reikėtų peržiūrėti antrojo ramščio vaidmenį ir sanglaudos politikos tikslus. Taip pat reikėtų pasiaiškinti, ar pakankamai atsižvelgiamai skirtumus tarp žemės ūkio zonų Ir, ko gero, taip pat reikėtų pagalvoti apie papildomas specifines priemonės tikslams pasiekti. Čia jūs matote išdėstytus programos tikslus. Turime pirmą, svarbiausiai prioritetą, kuris vadinasi inovacijos. Kai kurie aspektai čia neatspindėti. Visi čia esantis dalykai yra e, pritaikyti prie vairiausių kontekstų, nes pačios žemės ūkio zonos labai skiriasi. Siekiama atremti tuos visus iškilusius iššūkius, e, paisant egzistuojančių skirtumų tarp kaimo vietovių. Ši struktūra taip pat yra susijusi su, su kitomis svarbiomis temomis Kai kalbame apie kaimiškų vietovių plėtrą, susirinkę buvome Korko konferencijoje Dublinė 2016 metais ir ten atsižvelgėme ir aptarėme kaimo vietovių plėtros prioritetus. Vienas svarbiausių politinių Korko deklaracijos tikslų Vienas tų tikslų atsižvelgia į še, visus šešis reikalavimus. Nuo 7 iki 10 paminėti punktai suteikia labai vertingos informacijos, kuri reikalinga gebėjimams stiprinti, programoms įgyvendinti, jų efektyvumui vertinti. Po to, kai buvo jau įvykusi ši diskusija, mes e, sudarėme tam tikrą, tikrai plačią paletę, kur minimos būsimus reformos. Mes manėme, kad e, reformą, e, reformą galima vykdyti įvairių intensyvumų. Kaip kalbėjo kolegos anksčiau, tas reformų greitis gali būti nuo status quo iki esminių pasikeitimų. Svarbu taip pat susitelkti prie žemės ūkio sektoriaus. Čia labiausiai pabrėžiami BŽUP tikslai ir pirmojo bei antrojo ramščio tarpusavio suderinimas. Antras e, variantas - tęsti status quo dirbti pagal dabartinės taisyklės, šiek tiek peržiūrint dalykus, kuriuos būtina peržiūrėti. Trečias variantas. Antrojo ramščio reorientavimas, įvertinant jį labiau integruotai ir pritaikant atskiroms teritorijoms. Ketvirtas dalykas. E, fondo turėjimas e, užduočių paskirstimas tarp žemės ūkio regioninės ir socialinės politikos. Ir penktas variantas. Čia būtų kalbama apie sanglaudos politiką skirtą kaimiškosioms vietovėms. Tai būtų nauja savoka. Ir paskui būtų galima spręsti pačių kaimo vietovių problemas ir jų gyventojų problemas. Kaip matome, sprendimų yra daug. Tie penki variantai yra susiję štai su minimais fondais ir matome, kaip tie fondai yra tarpusavį susiję. Trys paskutiniai variantai kaip tik įrodo, jog egzistuoja tam tikra diferenciacija erdvėje, tuo tarpu, kai du pirmieji išlieka teritorinio fondo vystimo dalimi tam tikras nuseklumas čia be abejo yra, tai padeda geriau vertinti šių politikų dėrėjimą su kitomis rytimis. Kokią kryptį rinktis reformoms po 2020 metų. Labai svarbu, kad e, vertinimas būtų subalansuotas. Labai svarbu atsižvelgti į tam tikrus elementus. Svarbu atsižvelgti į kai kurių kaimiškų vietovių prioritetus, įdėkti tokią politiką, kuri būtų skirta kaimiškosioms vietovėms. Be abejo, teritoriniai skirtumai egzistuoja ES, mes tai žinome, skiriasi valstybės narės ir regionai pačių valstybių narių viduje. Tad būtinai tai atsižvelgti, kai įgyvendinamos įvairios politikos. Jaučiamas poreikis tam tikram adaptavimui, reikia galvoti būtent apie tokias adaptavimo priemonės ir su tuo susijusius politinius ciklus. Kai, kurie, kai kurios iš tos adaptavimo priemonių turi būti įgyvendinamos interaktyviai, tai reiškia, kad turi būti diskutuojama, jos neturi būti tiesiog nuleidžiamos iš viršaus. Turi diskutuoti įvairūs susiję subjektai. Na ir paskutinis dalykas dėl kaimiškų vietovių plėtros politikos. Kaimiškosios vietovės per pastaruosius dešimt metų labai pasikeitė. nebekalbama tik apie ekonomikos augimo poreikį juose. Taip pat tenka kalbėti ir apie kitus labai svarbius tikslus kaimiškų vietovių plėtrai. Svarbu nepamiršti jų patrauklumo elemento, tvarumo, gyvenimo kokybės, paslaugų teikimo ten. Tai yra labai svarbus elementai, kurie padėti, turi nubrėžti būsimą kaimo vietovių plėtros politiką. Tad e, kalbėti reikia štai apie ką. Kiek mes turime susitelkti prie kaimo vietovių ir teritorinių elementų. Kokio sutarimo Reikia iškoti su žemės ūkio sektorium, e, kaip galima būtų pasitelkti ES politikas, kokias priemonės įgyveninti ir kaip ekonominiai ir teritoriniai reikalavimai gali būti tinkamai atspindėti ir įtraukti primant sprendimus. Svarbu taip pat imtis tų veiksmų, kurie reikalingi. vyko diskusija Korke ir po jos mes matome, kad svarbu, visą tai, ką mes čia minime, yra labai svarbus elementai kaimo plėtros e, politika bei žemės ūkio politika sulaukia didžiulio dėmesio, tad svarbu užtikrinti, kad tos politikos būtų efektyviai įgyvendinamos. Reikia sustiprinti vietos vystimasi. Būtina imtis adaptavimo priemonių skatinti socialinės priemonės, joms turi būti skiriamas ypatingai didelis dėmesys, tą rodo visos mūsų atliktos studijos. Na ir kitas aspektas e, - iššūkiai, reikalavimai labai skirtingi. Kai kur bus reikalinga finansinė parama. Aš pasisakiau už lėšų didinimą Taip pat reikėtų, kad būtų pasitelkta daugiau priemonių, platesnių priemonių. Dabar administracinė bazė, ji taip pat turi būti stiprinama. Tiek kalbant apie sprendimų įgyvendinimą, tiek apie eilę kitų elementų. Na ir apibendrinamas noriu pateikti keletą rekomendacijų trijose srityse. Pirmiausia, E, kaimo plė, vietovių plėtros programų turi būti sustiprinti tam tikri elementai. Būtina pabrėžti įvairių regionų teritorinį aspektą, šie regionai turi būti pripažinti, kad kiekvienas galėtų ten rasti savo galimybių. Visi tų kaimo vietovių gyventojai turi sulaukti naudos iš įgyvendinamų politikų. Kitas dalykas būtų labiau susijęs su įgyvendinimu. Svarbu ne tik laikytis numatytų reglamentų, taisyklių, bet ir įsitikinti, kad įgyvendinimo metu visos reikiamos priemonės būtų pasitelktos tam, kad būtų sėkmingai įgyvendintos regioninės politikos, kaip to yra siekiama. Tam e, gali prireikti socialinių priemonių, priemonių, kurios gali duoti naudos, e, užtikrinant tvarę plėtrą ir taip pat e, pas, pa, sustiprinti ir šalies ekonomiką. Ir paskutinis dalykas - keletas paprastų principų būsimoms reformoms. Iššūkiai nėra tik e, ekonominis augimas ir modernizavimas. Taip pat svarbu pagerinti bioįvairovę ir gyvenimo kokybę. Svarbu įtraukti visas bendruomenės, visas visuomenės grupės iš šių dalykų gyvendinimą, kovoti su atskirtimi. Būtina veikti subalansuotai ir daugia funkciškai. Žemės ūkio sektorius ir kiti sektoriai neturi būti pamiršti. O valdysenos klausimas turi būti vienas iš svarbiausių. Prireikus valdyseną reikia reformuoti. Ačiū. Labai ačiū. Na, e, tik tai už tą. Už, dėkuoju už tą dalį, kuri buvo perskaityta e, laikantis e, skirto termino, bet už tą, kuri buvo viršita skirtą laiką, tai dar kartą dėkuoju. Na, dabar, gerbimas direktoriui, jūs norite pasisakyti ar vėliau? dabar, tai prašom. Uh, Na, kaip ten bebūtų, ar dabar, ar vėliau, aš kalbėsiu labai trumpai. Visų pirma, dėkoju už galimybę išsakyti savo pastabas, dėkoju ir e, kalbėtojams pristačiusiems tris tyrimus, kurie e, aptarė e, tris klausimus, kurie labai svarbus e, žemės ūkio politikos ateičiai. Aš norėčiau visų pirma nurodyti tam tikras rytis, kur reikia galbūt šiek tiek daugiau, šiek tiek plačiau paaiškinti. Visų pirma, geresnio tiesiog neišmokų tikslų nustatymo, jų nukreipimo. E, šios išmokos yra susijusios su nuolatiniais debatais, nuolatinės diskusijos nuo jų pat pradžios. Pirmiausia, klausimas kam, kokiu tikslu. Ir čia mes kalbam apie pajamas. Mes galime rinktis tarp e, to, ar kreip, nukreipti į išmokas į kainas, produktus ar ūkininkus. Ir kalbant apie kainas, jos niekada nebuvo prioritetu. Ir klausimas, jeigu mes įskiriame gamintojams, tai kokius kriterijus nustatysime? Ar bus kriterijai e, kiekvienam e, atskiram e, vienetui, jo našumui, atsižvelgiant į kompleksiškus skirtumus, ar bus susitelkta į sritis ir tas vienodo dydžio išmokos bus tinkamos, ar e, ieškosim kitų kriterijų ir kitus tikslus nusistatysim. Pirmiausia, reikia nustatyti pusiausvyrą tarp priemonių ES e lygmenių, valstybių narių lygmenių ir ūkio lygmenių. Ypač kalbant apie žalinimo diskusijas, bet apie tai kalbėsiu vėliau. Toliau dėl rizikos valdymo. E, dėl kai kurių klausimų, kuriuos e, kolega kalbėjo, tai yra paminėti du faktoriai, kur galima aptarti. Pirmasis tai yra dramatiškas mažėjimas Kinijoje, kainų mažėjimas Kinijoje ir taip pat ir e, pašarų kainų mažėjimas. Dar vienas dalykas E, yra susitintosios išmokos ir tai padeda prisitaikyti ir pritaikymas yra reikalingas. Bet klausimas yra parama pajamoms ir kainoms ir e, kokius kriterijus mes naudosim ar kartu su atsitaisiais tiesioginiais mokėjimais, ar įtrauksim kintančias kainas. Tai tikrai yra labai dideli skirtumai, skaičiuojant rezultatus. Taip pat norėtume mes, kaip žinote, daugiau kaip dešimt metų siekiame pagerinti tas išmokas ir tai turėtų būti didžiausias prioritetas. Tačiau reikia išsiaiškinti, kad yra individualus reikalavimai ūkiams kurie negalioja es lygmenių, toliau yra funkcionuojančios finansų rinkos reikalavimas įvairiems javams, tačiau tai netaikoma ne pieno produktams, o kitose e, rinkose tai netaikoma. Toliau e, e, reikės žvelgti ir į biudžeto apkarpimus, taikant aptariamas schemas irgi ir to reikia nepamiršti. Toliau nekalbam vien tik tai apie e, priemonės, nes viskas yra prieinama, bet reikia tinkamiau suderinti dabartinės priemonės su kitomis politikos sritimis. Taip pat ir e, aplinkos klimato susijimas su žalinimu yra labai svarbus, ypač kalbant apie e, tikslus ir kiek procentų e, žemės plotų patenka šitas schemas, taip pat struk, struktūriniai pakeitimai, tai yra darbo vietų kūrimas ir augimas kaimo vietovėse, taip pat administraciniai gebėjimai valstybių narių e, siekiant su mažinti atotrukis, o ne nedidinti jų. Ir norė, baigdamas norėčiau numatyti, nurodyti tris klausimus ir mūsų komisijos, komisijos nariai mano, kad tai yra svarbiausia, siekiant supaprastinti BŽUP. Pirmiausia, tai egzistuojanti įtampa tarp aplinkos saugos ir klimato tikslų ir ekonominio ūkio tikslų. Tai yra įtampa, kuri yra reali, reikia ją aptarti ir reikia tai spręsti, siekiant numatyti tikstesnius mūsų politikos tikslus. Antras dalykas tai yra diskusijos ir įtampa tarp subsidiarumo ir paprastumo. Tai nebūtinai eina kartu. Reikia geriau nurodyti, kokie kokie yra es prioritetai, pridedamosios vertės prioritetai, kur reikia atsakymą es lygmenių ir kokie yra prioritetai, kur e, geriausia sprendžia valstybė narėje vietoje ir geriausia kokie yra prioritetai ūkio lygmenių ir ūkininko atsakomybė turėtų būti apibriešta ir taip pat e, ūkininkai kaip e, kaip, kaip ir rinkos dalyviai turi prisimti tam tikrą riziką. Ir galiausiai egzistuoja įtampa, ap, kai kalbam apie darbo vietas ir augimą. Kalbam apie darbo vietas ir augimą ir kartais, ypač kaimo vietovėse, reikia kalbėti arba vieną, arba apie kitą. Ir, e, darbo vietos bus prarandamos kaip tokios, bet tai nereiškia, kad kaimo vietovėse darbo vietos prarandamos, bet priešingai Modernizavimas, inovacijos, naujos technologijos galėtų potencialiai turėti e, pozityvų poveikį žemės kaimiškose vietovėse, bet reikia suderinti įvairius aspektus mūsų politikos, politikos sritise, bet ne nukreipti vieną prieš kitą. Reikėtų identifikuoti, bet lab, nurodyti labai aiškius, nedaug, bet aiškių prioritetų. Mums atrodo, kad klimato kaita ir prisitaikymas, kurio reikalauja klimato kaita, susiję skirtingus elementus, tiek kalbant apie žemės valdymą ir e, konkurencingumą ir e, inovacijas. Dėkuoju. Dabar pradėsime diskusijas. Na, turim 16 prašymų Pirmiausia, mm, gerbimas ponas Tarabela, jums vieną minutę. Merci, euh, assist... Dėkoju. Pirmininkė, aš labai trumpai pasisakysiu, porą klausimų turėsiu, bet e, negalėsiu išklausyti atsakymų, todėl paprašiau e, panaikinti mano kalbėjimo laiką. Taigi, pirmiausia dabar, kadangi e, parama e, nėra pritaikyta prie realios situacijos ir netitinka realios ūkininkų situacijos, tai ar kontraciklinė parama gali būti pritaikoma Europoje, kaip kad pavyzdžiui JAV, tam, kad galima būtų geriau e, atitikti ekonominę ūkininkų realybę. Kitas klausimas. Ar jums atrodo normalu reformuoti kas penkerius metus? Man atrodo, kad turėtume strategiją 20-25 metams, nes dabar jaunieji ūkininkai neįsima verslo, todėl kad neturi ilgalaikės vizijos. Be jokios abejonės neįmanoma 20 metų visko numatyti, bet bent jau reikėtų aiškios strategijos. Šiuo metu mes jos neturime. Ir atrodo, kad mes esame vieninteliai tokie rimti pasauliniai žaidėjai, neturintis strategijos. Uh, Labai ačiū. Gerbimieji, e, pirmiausia, dabar staigiu žodį Nikolson. Labai ačiū, pirmininkė. E, na, atvirai išnekant, man tikrai labai sunku. Ir e, ypač išklausius prezentacijų. Aš dirbu šitame komitete ir stebiu reformas, tai yra 2000 darbotvarkė ir visos kitos reformos, kurios vyko. Ir tikrai mes siekiam užtikrinti lankstumą. Viskas pasikeitė, radikaliai pasikeitė. Ir Toliau 2004 metais buvo išmokos vienam ūkiai, kitos išmokos ir dabar išmokos kiekvienam ūkiui buvo skiriamos konkrečiai vienam ūkininkui, jautinos gamintojams ir kitiems gamintojams, o dabar vėlgi viskas pasikeitė. Ir ir išmokos jautinos gamintojams e, ir avis auginatiems ūkiams yra labai sunku. Tai aš tikrai norėjau paklausti, ar šita nauja reforma, apie kurią kalbam, ar jie yra įgyvendinama, ar jie yra įmanoma, atsižvelgiant tai, kas yra vykę praeitie. Ir dar vienas, viena problema. Tai e, šiandien tai nebuvo paminėta, bet kas atsitiks kai bus e, įgyvendama reforma, jungtinės karalystės nebebus, ji bus išstojusi. Aš suprantu, kad jungtinė karalystė e, sudara 16 procentų ES rinkos, bet e, jungtinė karalystė sumokė 20 milijardų į ES biudžetą. Ir kas iš kieno kišenės bus apmokėta būsima reforma, ar bus įgyvendinama, kai mūsų nebeliks. Ir um, kita ES reforma, ar ji yra praktiška, ar ji yra gyvendintina ir kas e, bus ateityje. Na, aš turėsiu kovoti su Londonu ir mano kiti kolegos, jie turės e, patirti dabartinę situaciją ir aš tikiuosi, kad jiems geriau seksis negu mums. You, And... Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju gerimą Nikolson e, už jūsų e, žodžius. Tikiuosi, kad visiems gerai seksis rinktiniai karalystai taip pat. Du dalykai nebuvo paminėti. Tai Britanijos išstojimas ir negirdėjau supaprastinimą. Kuo jūs ilgiau kalbėjo, tuo sudėtingiau viskas darėsi. E, na, pagrindiniai klausimai, ponai Mesijus. Ačiū už prezentaciją. Jūs kalbėjot, kad senoji išmokų sistema bus pažu išstumta. Ir ar galima tiksliau, aš buvau Islandijoje ir ten yra, buvo atsisakyta išmoka ir aš matau, kas atsitiko e, šalį, bet e, ne viso išmokų buvo atsisakyta, bet jų buvo sumažintos. Na, ar jūs galėtumėt pateikti pateik kažkokių patarimų po 2020 e, žemės ūkio politikoje, nes ir kolegos įvertintų jūsų e, išvalgas. Ir jeigu galima, tai mes norėtume nemokamų patarimų. Dobrze, że humor. Na gerai, kad e, gera nuotaika ir humoras čia sklando. O dabar ponas Tanan. Dėkuoju, pirmininkė. Pristatymai buvo labai e, koncentruoti, įdomus, daug panašumų ir skirtumų išgirdome. Dabar, ko gero, pranešėjai sutarė dėl to, kad e, tiesioginės išmokos e, yra kaip ir atgyvenęs dalykas ir pakarto, tas susijimas dabar vėl kaip ir ateina į madą, taigi reikia vėl tą produkciją sieti su mokėjimais. Pieno sektorėje pamatėme, kad kai bandėme reglamentuoti valstybių narių nacionalinių lygių, nepavyko to padaryti, taigi reikia kitokio metodo. Aš pagėdaučiau, kad čia būtų kontraciklinis metodas, kad būtų ir e, valstybės įsikišimas, ir pačių žemdirbių e, dalyvavimas sistemoje. Tačiau aš apie patį kaimiškumą norėčiau pakalbėti. Aš nenorėčiau, kad dabar tie ūkininkai atsirastų kažkokie tai e, kaimo dikumoje ar kaimiškoje dikumoje. Taigi reikėtų tą kaimiškumą apibriežti ir kažkur tai įtraukti. Uh, ponia Hoibuš. Ehm, Dėkoju. Ačiū už pristatymus. Aš turėčiau klausimų dėl visų trijų pristatymų. Jūs pristatėte labai skirtingus modelius. Jūsų manimų, koks modelis būtų geriausias e, klimato kaitos tikslams įgyvendinti, nekeliant pavojaus žemės ūkiui. Dar norėčiau sugrįžti prie pono Matijų pastabų. Savo įžangoje jūs sakėte, kad BŽUP turi kompensuoti neįgiamas pasakmes rinkos. Aš manau, kad gal geriau būtų pabandyti užbėgti tam už akių, užkirsti kelią. Todėl reikėtų dar prieš krizę veikti. Na ir paskutinis klausimas, ponė Macijus, jūs savo įžanginėje kalboje sakėte, kad galima mokėti už skirtingus dalykus, pavyzdžiui, tą ekologiškas sąlygas, ekologiškumą arba galima tai sėti su konkurencingumo stiprėjimu. Tačiau man dabar atrodo, kad konkurencingumas kaip ir mažina sąnaudas, bet ar tikrai tai aplinkai yra naudinga? Dėkoju pirmininkė. Labai jautrus klausimas. Prancūzijos ūkininkai, kaip žinia, nepatenkinti BŽUP yra. Dar prieš keletą dienų streikavo Prancūzijoje, mano regionėje. jie ir kiekgi dar apie tai, nekalbame apie tų e, demonstracijų. Taigi, BŽUP ateities dabar mes aptarime, galbūt reikėtų kalbėti apie ateities katastrofą, galbūt valstybėms narėms reikėtų sugražinti e, maisto produkcijos e, autonomiją ir galbūt BŽUP turėtų tapti nacionalinėmis žemės ūkio politikomis, nes paskutinis bent jau BŽUP buvo, paskutinė BŽUP buvo labai ne, nesėkminga ir, kažina, čia reikia piromanų gaisrininkų. Taigi e, prancūzijos suverenistams ta BŽUP yra visiška nesąmonė. Dabar socialinis dempingas, nesažininga konkurencija yra skatinama tarp valstybių narių ir net ir stojimui e, pasir, e, pasirengusios šalis, kai besirengiančios šalis, kai yra įsileidžiamos į rinką, jums visą tai nekelia problemų, kvotos irgi e, nekelia problemų. Mes siūlome visuotinės konsultacijas surenkti, kad ta BŽP nebetapų technokratiška, o veiksmingesnė taptų. Tačiau aš manau, kad nereikėtų kvotų, nereikėtų minimalių gar, garantuojamų kainų, reikėtų pamiršti tas spekulacijas ir sugrįžti prie to, ką BŽUP sugriovė per pastaruosius metus. Ačiū pirmininkė. Dėkoju visiems kalbėtojams už pristatymus. Mano šalyje tiesioginės išmokos e, labai e, svarbios yra, todėl man nelabai patiko pasisakymas uh, E, dėl mm, apie tai, nes ko gero dėl tiesioginių išmokų neligybės atsiranda tarp e, rytų Europos ir vakarų Europos ūkininkų. Jūs kalbėjote apie palaipsninį pereimą prie išnykimo tų tiesioginių išmokų, bet kas pakeis tiesioginės išmokas? Nes juk ko gero ūkininkai dėl to nukentės, jų veiklai dėl to pavojus atsiras kągi reikėtų, e, ką čia reikėtų, e, kainas, produktus ar ūkininkus remti. Reikėtų galbūt pusiausvyrą tarp trijų surasti šitų aspektų. Mes negalime e, dabar užtikrinti, vis, vis, kad visi būtų ir vilkas sveikas ir avis sveika. Na visų pasiūlymas e, skirti išmokas tiems, kurie pateikė geriausius rezultatus. Pateiksiu e, vieną pavyzdį, pavyzdžiui, turtingesnėse Europos šalyse, jeigu nusprendžia kofinansuoti ir pateikė puikius rezultatus, tai tuomet neturtingos šalis nukentėjęs, o tai yra priešingai negu ES tikslas. Antroje prezentacijoje yra toks požiūris e, į pieno ūkius. Jūs siekit, e, sakote, kad yra na, per daug, kad būtų galima prarasti. Ir 14-15 metais buvo planuojama plėstis. Nesvarbu, kad vyko kainų krizė. Jūs kalbėjote apie privalomą, privalomą sumažinimą. Nežinau, ar tai atitiktų PVO e, tikslus ir tai paveikia tuos gamintojus, kurie e, nukenčia nuo rinkos pokyčių, jie nepriklausomi, jie, e, pavyzdžiui, gamina pieno produktus e, ir sūrių, jogurtą ir visą kitą, bet pasakyti jiems, maž... kad reikia mažinti gamybą. Na tai kas, kas atsitiks su to perviršiu, kuris buvo 15 metais tai aš e, sakyčiau, kad reikėtų keisti, kad nebūtų to perviršio didžiulio. Jūs iš tikrųjų nekalbėjote apie būsimas e, rinkas, o tai yra pasarbiausias dalykas. Atsiprašau, kad per ilgai kalbėjau. Ponas Andriu. Ačiū. Pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti trims kalbėtojams, kurie tikrai duoda peno pamastymams. Manau, kad e, nereikia pamiršti dviejų dalykų. Koks yra siektinas žemės ūkio modelis ir kokio to kaimiškumo mes siekiame. Ar to gyvo kaimiškumo. Galbūt reikėtų pirmiausia nusistatyti tikslus prieš kalbant apie priemonės. Aš nesu įsitikinęs, kad visas, e, visas žemės ūkis būtų e, finansuojamas tomis pačiomis priemonėmis. Man atrodo, kad reikėtų diferencijuoti čia e, skirtingas teritorijas, regionus. Sudėtinga per vieną minutę viską išsakyti. Pasakysiu, kad pasisakyčiau už tuos tris ramščius, kuriuos jūs minėjote. Pirmasis ramstis ir jo turinys būtų uh, E, viešoji paramos politika ūkiams, šeimos ūkiams. Būtent e, tokie ūkiai daugiausia veiklos sukuria ir darbo vietų. Na ir antrasis ramstis susijęs su e, valdymo priemonėmis. Na ir trečiasis ramstis - kaimo plėtra, bet čia jau būtų ne žemės ūkis. Tai čia būtų daugiau toks e, teritorinis projektas, teritorinis e, čia aspektas būtų svarbesnis už kitus, o ne atvirkščiai. Gerbiami kolegos, ES pagalba neleidžia išgyventi ūkininkų iš savo darbo. Pasaulio rinkos nenumato teisingų kainų ir paprastai pasiūlos ir paklausos balansas ir tai būna pasiekiamas. Norime išvesti iš krizės žemės ūkį, o būtent reikia numatyti tikslinę pagalbą, reikia dirbti su, atskirais, su atskiromis E, su, su atskirais, e, su atskiromis problemomis ir su atskiromis grupėmis žemdirbių. Ar reikia atsisakyti subsidijų? Aš manyčiau, kad buvo milijardai eurų subsidijų skirtų padėti ūkininkams, bet tai buvo labai neefektyvi pagalba. Reikia nustoti toliau taikyti nepriklausomai subsidijas. Manau, kad ūkininkai labiausiai nori, kad būtų teis, nustatytos teisingos jų produkcijos supirkimų kainos, o nemokamos subsidijos. Kolega Belder, prašau. A, jis yra čia. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu vieną klausimą ir pastabą. Pirmiausia, išsakysiu pastabą dėl žalinimų. Profesoriu Mecijau, jūs kalbėjote apie savo studiją, kurioje sakote, jog vienintelė priemonė tinkanti e, nėra tos vienintelės priemonės, kuri tiktų visiems. Bet ką tai reiškia žalinimo atveju? Ar reikėtų taikyti kažkokias sutartis, ar kaip reikėtų įdėkti tvarias inovacijas? Juk tai galėtų būti svarbu žemės ūkio ateičiai ir bendros žemės ūkio politikos ateičiai. Iš anksto ačiū už jūsų atsakymus. Prašom, kolega. Ja, Dėkoju. Visi tie pasisakymai buvo labai įdomus, bet šiek tiek nustebino štai kas. A, neišgirdau jokių optimistinių siūlymų, viskas tiesiog, ką išgirdau, yra depresija varantis dalykai. Kaipgi ūkininkai galėtų patys sustiprinti rinką? Galbūt žemės ūkininkai galėtų patys stiprėti, juk niekas neišsakė tokios galimybės egzistavimo. O iš tikrųjų, kaip būtų galima suburti žemdirbius, ūkininkus, kokį vaidmenį vaidina maisto grandinėje, kaip įsitikinti, kad jie gaus teisingą uždarbį. Juk niekas nesako, šiandien niekas nepaminėjo to fakto, kad kiekvienas žemdirbių uždirbtas euras yra uždirbtas labai sunkiai. Pone, mes jūs, aš manau, kad jūsų idėjos yra labai įdomios. Ypač jūsų mintis dėl pirmojo ramščio. Ten yra visas sąrašas paslaugų. Ir suprantama, kiekviena įmonė ieško savo kanalų ir sulaukia tam tikro atlygio. Tačiau aš norėčiau paklausti, ką tai reiškia biurokratinių ir administracinių požiūrių. Kita vertus, rizikos sumažinimas yra, ko gero, reikalingas dalykas, tačiau kiek rizikos reikia tam, kad rinkos ekonomika veiktų. Bet juk žinome, kad rizika yra susijusi neišvengiamai su rinkos ekonomika. Aš manau, kad viso to svarbu neužmiršti, kai norime skatinti inovacinį žemės ūkį Europoje. Ačiū. Minutė, prašom. Iš tikrųjų, mes turim kalbėti apie tikslą, koksgi mūsų tikslas. Tai, manau, esminis tikslas yra apsirūpinimas kokybišku visiems prieinamu maistu. Tai jeigu e, imsim šį tikslą, tada visa kita jau gaunasi priemonės. Ar iš tikrųjų bendroji žemės ūkio politika šiandieną Europos yra bendra, kai didžiuliai skirtumai yra atskirose šaliese narėse, e, kainus, pavyzdžiui, skirtumai. Kas yra ūkininko pajamos? Ūkininko pajamos, užtikrinančias jo gyvybingumą, tai yra kaina plus tiesioginės išmokos. Kainos reguliuoti mes negalim, tai rinka nustato, tai mes galim tik tai per tiesioginės išmokas ar daugiau susietas, ar mažiau susietas palaikyti ūkio gyvybingumą. Ir jeigu dar įvedam, e, kaip jūs minėjot, trečią dalyką, ar tai draudiminę sistemą, rizikos valdymą, mes tik tokiu būdu galim užtikrinti apsirūpinimą kokybišku ir visiems prieinamu maistu. Nes e, turbūt nėra mūsų visų tikslas daryti eksperimentus iš bendrosios žemės ūkio politikos. Tikslas turbūt, kaip įspręsti problemas, kurios šiandieną kyla. Pavyzdžiui, sakykime, atsisa... patys padarėm problemą, atsisakydami nepasiruošę pienų kvotų. Mes po šiai dienai negalim įspręsti šitos problemas. Šiandieną čia nai komitete balsavom, jau priemėm tris sprendimus, reiškia, kaip e, e, reiškia, e, kainų sviravimą sumažinti, kaip sumažinti nesažiningą atsiskaitimą tarp rinkos partnerių, tai turim išspręsti tuos klausimus būtent po 20 metų ir užtikrinti viso Europoje ūkio gyvybingumą ir manau, kad laikas iš tikrųjų panaikinti didžiulius skirtumus tarp, reiškia, valstybių narių, tarp tiesioginių išmokų. Ačiū. Dziękuję. Pan poseł Kuźmiuk. Dziękuję bardzo. Ačiū, panas Kužmiuk. E, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėjau padėkoti už labai įdomias prezentacijas ir aišku, jie e, verčia, jos verčia susimastyti, bet aš norėčiau klausimą užduoti ponui Metjus. Ir jūs pristatėte ne tris variantus e, tiesiog neišmokų po 2020 metų, bet čia mano kolegos iš e, vidurio rytų Europos e, kolegos iškėlė e, problemą, kaip sulygintas išmokas. Nuo 2013 metų naujosios narės turėjo mažesnės išmokas vienam hektarui ir tai buvo susijęs su istorinėmis priežastėmis. Taip pat dėl, per dėrybas šalis susitiko, tačiau po 13 metų nėra nei teisinių priežasčių, nei ekonominių priežasčių, dėl ko tą skirtum, skirtumą išlaikyti. Kaip jūs žiūrite šitą problemą? kaip turėtų atrodyti po 2020 metų, koks galėtų būti sprendimas esant tokiai padėčiai, kad, kaip čia girdėjome, turėsim mažiau pinigų dėl e, Brexito, na, pavyzdžiui. Dėkuoju. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Keine Statements, sondern nur äh, zwei oder drei. Dėkuoju. Aš tik norėjau porą trejata klausimų. Pirmasis klausimas dėl tiesioginių išmokų ir kokius žingsnius jūs nurodėte, kokie yra vardikliai. Jūs nurodėte skaičių kiek eurų, bet ar tai bus už hektarų, ar už darbo, hektarą, ar už darbuotoją, ar už vieną ūkį, koks turėtų būti vardiklis galbūt už hektarą. Toliau kaip numatote vienodo dydžio, žiūrite į vienodo dydžio išmokas, tiek skirtumus tarp valstybių narių. Ir ar visi turėtų gauti tą, patį, tą pačią pinigų sumą. Ir dar e, kaimo plėtra. Galbūt e, trečiasis kalbėtojas galėtų pasakyti, ką Jūs manote apie finansavimo sistemą. Ir mm, ta mintis yra dažnai aptariama Europos parlamente, kad kaimo plėtrą reikėtų atsėti nuo mm, e, žemės ūkio politikos ir e, taikyti kitus socialinius fondus. Ir dar vienas klausimas tikriausiai visiems trim kalbėjusiems. Kokį vaidmenį šitie pasiūlymai vaidintų, kalbant apie biurokratiją arba e, ir, ir biurokratijos mažinimą ir rinkos vystimasi? Dėkuoju, panas Takula. Yes, I would like to thank you for organizing this important work. Okay, I would like to thank you for... Norėčiau padėkoti už e, šito seminaro suorganizavimą. Tai e, priemonės, kaip apibriežti būsimą žemės ūkio reformą. Pagrindinis ES bendražys žemės ūkio politikos tikslas yra išsaugoti galimybės, kad būtų uh, veiksminga gamyba visose ES regionuose. Aš esu iš šiaurės, iš Suomijos Laplandijos, tai yra labai nepalanki žemės ūkiai e, sritis, kur e, ciklas yra labai trumpas. Ir aš norėčiau užduoti klausimą, kaip jūsų siūlomi modeliai e, dėl būsimosios bendros žemės ūkio politikos užtikrins, kad e, žemės ūkio produktų gamyba bus veiksminga visose ir tokiuose zonose, kaip tokiuose nepalankiuose, kaip, pavyzdžiui, Suomijos Laplandija. Pani Doc. Pone Doc. Thank you, uh... Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju kalbėtojams už prezentacijas. Aišku, ir aš tą patį kartoju jau ilgai, kad žemės ūkio politika, kokia yra dabar, yra tik žlugusi. Ir į nereminiai e, ekologinės žemdirbystės, nei nieko. Ir po 2020 reikėtų numatyti viziją, kad būtų tvari, tvarų žemės ūkis ir kad būtų apsaugoma aplinka. Aš nematau, kaip, nemanau, kaip sakė Ralmas jų savo prezentacijoje, kad e, šitie e, dalykai nepriklauso vienas nuo kito. Buvo paminėtas Brexit ir aš norėjau pasakyti, kad taip tikrai e, reikia eiti toliau ir Britanijos užstojimas labai svarbus. Reikia užtikrinti, kad turėtume gyvybingą ekonomiką Europoje. Taip pat svarbu ir jungtiniai karalystiai, kad ji irgi galiotų ir kad joje būtų gyvybinga kasūkis. Ir mm, nėra sektorius, kuris mažiau svarbus e, už žemės ūkį. Jungtinė karalystė yra donoras ir 41 procentas produkcijos iš Airijos jis patenka į Jungtinę karalystę. Aš norėjau pasakyti, kad jeigu mes sieksime politinės ideologijos, reikia būtų, būtume atsargus, kad tai nepakenktų mūsų ūkininkams, kaip bevyktų diskusijos, reikėtų skatinti protingus praktinius sutarimus ir pripažinti naują politinę realybę. Dėkuoju, pirmininkė. Dante. Ponas Dante. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti kalbėtojų, kad nedidaviau jiems kalbant, buvau kito komiteto posėdėje, tačiau skaičiau santrauką jų pasisakymų. Pagal e, PPU taisyklės, bent jau čia yra keletas antagonizmų. Matome, kad pasižiūrėję į PPO taisyklės, kad yra 10 milijardų marža. Visi, e, visos didžiosios e, šalis, tokios kaip Brazilija, JAV, Kinija, jau išnaudoja tą maržą. Taigi, vokai buvo padidinti šiuose šalise. Ką Jūs apie tai manote? Pan poseł Flanagan. Uh, thank you very much. Uh, very, very interesting presentation. Dėkoju, labai įdomios prezentacijos ir Alan Matthew. Gerbimas ponė, jūsų pateikėte daug detalių. Aišku, ir e, spaudimas. Ir vienas dalykas yra Britanijos užstojimas ir sumažintos e, sumos. Nereikėtų teikti pinigų asmenims, kurie tik apsimeda, kad jie yra žemdirbiai. Ir e, čia, jeigu neduosim jiem pinigų, tai daug sutaupysim. Toliau e, kitas dalykas yra visuomenės nuomonė ir žmonės, kurie nedirba žemės ūkiai, kurie įstikinė, kad nereikia tiek daug pinigų skirti. Aš esu miestietis, aš niekada nežinau, negyvenau, e, negyvenau kaime, bet aš žinau, kiek yra e, išmokama e, ir kiek e, pinigų patenka į žemdirbių kišenės. Ir čia galbūt aš nesupratau, bet ir, ir Europos Sąjunga ne viskas supratome, mes turime įtikinti žmonės, kurie ne, nedirba kaime, kad skiriamas išmokos yra naudingos ir jiems. Ir sumažintume šitą spaudimą Ir e, turi, galim pasakyti, kad reikia daugiau pinigų, nes tie pinigai yra naudingi visiems, nes gaminam pigesnį maisto produktai, tai reikia dirbti ir nepasiduoti. Ir dabar e, įsivaizduokite, kad gaila, kad mes nešnekam e, dėgiamų dalykų, nes tai labai pakenkia mūsų įvaizdžiui. Labai dėkoju jau visi norėjantis pasisakė, bet dar viena ponia buvo praleista, tai yra ponia Džiufilija. Grazie, grazie per avermi dato la parola. Dėkoju. Dėkoju, kad sutikėte man žodį. Aš labai trumpai norėjau pasisakyti, nes laiko mums e, yra likę mažai. Nes tikrai buvo labai tokie galingi, išsamus pristatymai. Aš norėčiau pasisakyti dėl to galbūt išsamaus tyrimo, bet kuriame vis dėlto neatsižvelgiama į breksitą su visomis jo pasiekmėmis BŽUP biudžetui po 20 metų. Ir omnibuso pasiūlymui su visais pakeitais, su visais pakeitimų pasiūlymais. Iš pradžių omnibusas keletą pakeitimų čia numatė, kai kurie jų teigiami, pavyzdžiui, nuostatos dėl jaunųjų ūkininkų arba e, kai yra panaikinama maksimali hektarų riba išmokoms gauti. Taigi deleguotaisiais aktais komisija bandė supaprastinti dabartinę sistemą ir dabar su omnibusu tas pas bandoma padaryti. Tačiau reikia pasižiūrėti, kokia GBŽUP bus keičiama. Parlamentas turi bendro sprendimo prieimimo procedūros patirties, tačiau kaip, kokia turėtų būti ta BŽP, galbūt lankstesnė, galbūt e, menkesnė. Pakanka pasižiūrėti, kiek tik tai, vien tik tai kiek tų išimčių valstybėse narėse yra. Tačiau, kad ir kaip ten bebūtų, šis instrumentas labai reikalingas yra. Jeigu galim ir aš klausimėlį užduosiu. Pirmiausia, ar jūs nemanote, kaip e, reikėtų e, galvoti apie dabartinį augimą. E, pavyzdžiui, yra pasirašytas susitarimas ir turėsim e, vieną tyrimą ir e, bus nurodyta, kaip, kokie pakeitimai paveiks ES rinką. Tai yra, kas dabar vyksta ES rinkoje, labai priklauso ir nuo pasaulinės rinkos yra viena globali rinka, tai yra suprantama. Toliau, e, es žemės ūkis yra labai įvairus. Ar yra įmanoma vieninga bendra žemės ūkio politika, jeigu jūs, jeigu pavyzdžiui, kalbama apie e, konkrečius e, klausimus ir pavyzdžiui, tokias vietovės, nepalankės vietovės, tai į ką reikia atsižvelgti, į gamybos skalę, ūkio dydį ir, pavyzdžiui, nepalanku, nepalankus regionai, tai e, žinome, kaip yra e, svarbu, e, kad išmoka būtų susieta ir su dirbos kokybė, pavyzdžiui, Toliau e, produkcijos skalė. Jeigu taikom išmokos, jas priklauso nuo, nuo, nuo mm, skirtingų, e, skirtingų gamybos pobūdžio. Taip pat e, sanglauda susijimas. Ir sanglauda apima ir e, kaimo vietovės. Taigi, e, kaimo plėtros finansavimas turėtų e, atsižvelgti ir į sanglaudos politiką, taip pat įdarbinimo lygmuo. Gal tiek. Dabar e, kiekvienam kalbėtojui skiriama 10 minučių atsakymams. Kuris norėtų pirmasis pasisakyti? Tokia pat tvarka, kaip ir prezentacijos buvo, taigi ponas Masijų. Uh, e, Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju visiems, kurie prisidėjo prie diskusijos. Aš pamėginsiu atsakyti kai kurios klausimus ir tikiuosi, kad kolegos atsakys likusius. Galbūt e, pasirinksiu lengviausius pradžioje. Buvo daug pastabų, e, tokių susijusių pastabų, kad mes nepaminėjome Britanijos išstojimo kaip tokio klausimo. Noriu paminėti, kad dokument tai, e, kurie, kurios pateikė nu, komisija e, šitam seminarui, jie buvo rengiami e, birželio mėnesį, tai yra prieš balsavimą dėl Britanijos užstojimo tai mes nebeįtraukiame į savo pastabas. Aišku, bus svarbios pasiekmes tiek ES biudžetui ir e, biudžeto paskirstimui, ir kiek bus skiriama e, žemės ūkio politikai, e, bus poveikis ir rinkai, ir reglamentavimo klausimams. Pavyzdžiui, Junktinės karalystės nuomonė skiriasi nuo kitų valstybių nuomonės. Taigi bus tokių dalykų, į kuriuos komitetas turės atsižvelgti. Bet aš na, noriu pasakyti, kad jeigu mes galvojame, kaip pagerinti dabartinę žemės ūkio politiką, tai kas būtų protinga, kaip pereiti prie protingesnės politikos, kas yra svarbu, nesvarbu, ar jungtinė karalystė liks ar neliks ES nare. Mes, aišku, galim kalbėti apie principus, nors, žinoma, biudžeto dydis, kuris bus prieinamas, aišku, yra reikšmingas, aš tik tai noriu paaiškinti, kodėl mes tiek daug nekalbėjom apie Britanijos užstojimą, kaip jūs galbūt galėjote tikėtis. Manau, mano nuomonė, svarbus klausimas, kuris iškyla ir daug kalbėjusi iškėlė šitą klausimą, kad reikia aiškiai identifikuoti tikslus, pirmiausia, prieš vertinant politikos instrumentus, Ir visiškai natūralu, kad šio komiteto nariai žino, kokie yra e, ūkininkų interesai ir nuogastavimai. Ir iš pat pradžių pasakau, kad daug ūkių priklauso nuo tiesioginių išmokų. Tačiau kitas aspektas yra tai, kad šios išmokos irgi kainuoja mokesčių mokėtojui ir visam ES biudžetui. Ir klausimas, ar mes geriausiai panaudojame šitos fondus, ar tai, kad tiekti e, atsietusius e, mokėjimus už hektarą kiekvienam ūkiui yra geriausias turimų resursų panaudojimas. Aš tokį klausimą norėjau iškelti. Kai dėl tikslų, tikriausiai manau, kad siekia siekti pasinaudoti sektorinę politiką. Tai yra sena diskusija, bet e, mes naudojam sektorinę politiką ir spręsti į pajamų problemas, tai nemanau, kad tai būtų veiksmingas būdas. Dažnai yra pastebima, kad daug tiesioginių išmokų e, patenka ūkiams, tenka ūkiams, kurių pajamos yra didesnės už vidutinės. Bet jeigu numatysim labai nedidelės lubas, tą nedidelį e, aukštutinę ribą išmokoms, tai vargu ar tos e, išmokos bus priimtinos, nes daug mažų ūkių nebūtinai priklauso nuo savo ūkių, kalbant apie pajamas, jie turi ir kitus darbus, kurie yra reikšmingi, gali būti veterinarai, gali būti vietos policininkai, o jie turi ūkį dėl to, kad jį paveldėjo. Ar tai tinkamas pinigų naudojimas, ar tam ūkiu reikia tokių pinigų, negalime to pasakyti, e, taikant e, sektorinę politiką. Tai manau, kad turėtume naudoti pinigus skirtus žemės ūkio politikai ten, kur jie yra reikšmingi, kur e, tinkamai mm, skiriami produkcijai ir žemės valdymui. E, ką sakė kolega e, dėl nepalankių žemės ūkio vietovių? Aš čia nematau prieštaravimo, kai kalbu apie tai, kad reikėtų atsisakyti atsietųjų tiesioginių mokėjimų. Aš kalbu apie pagrindinės, pagrindinės išmokas, aš nekalbu apie e, vietovės, kur yra nepalankios žemės ūkiui. Visiškai suprantama, kur yra vietovių, kur ūkininkauti sunku, kur ūkininkai neišgyvens e, dabartinėmis rinkos sąlygomis ir kur valstybės narės ir ES norėtų išlaikyti ūkininkavimą tose vietovėse. Tai Aš manau, kad tai visiškai atitinka mano turimą e, modelį, kad taikytume išmokas toms vietovėms. Aš e, iš tikrųjų, ar e, ūkininkams naudingi, naudingos atsėtusios išmokos ar ne, tai čia kitas klausimas, bet jeigu valstybės nori arba mano, kad reikia išlaikyti žemės ūkio veiklą, tokiose vietose ir nemoky, netaikyti išmokų už hektarą, bet, pavyzdžiui, kitus kriterijus ar minimalus gyvulių skaičius ir panašiau, tuomet susitėjimo mokėjimai šitose vietovėse yra prasmingi. Tai yra um, iš, mokėti išmokas ūkininkams, kurie dirba derlingas žemės, tai čia e, visiškai beprasmiška. Kalbant apie pieno krizę, kai kurie teigia, kad reikėjo e, stabdyti išmokas ir teikti ir užtikrinti geresnį, geresnę, geresnę prieigą. Bet dabar mes remiame pieno gamybą ir negalim pasakyti, kad turim per daug. Bet ką aš norėjau pasakyti, tai aš norėjau pasakyti štai, kad tikslai turi būti aiškus ir e, su to susijusias tiesioginės išmokas. Tiesiog nereikėtų e, išplėsti tų mokėjimų visai e, žemės ūkio paskatie žemiai. Aišku, bus tam tikro tam tikrų pozityvių aspektų, kai kurie žmonės nepasinaudos e, tomis išmokomis, bet ką, kokį klausimą norėjau iškelti, tai ar iš tikrųjų mes gerai panaudojam pinigus, geriausiai panaudojam pinigus. Ir noriu pasakyti, kad atsižvelgiant į daugybę iššūkių, apie kurios kalbėta per diskusijas, tai mes tikrai galėtume daug geriau pasinaudoti šitas pinigus, jeigu juos tikslingiau naudotume. Buvo visą eilį konkrečių priežasčių, konkrečių pastabų. Ar aš įskaitysiu savo rašyseną, nežinau. Vienas kolega labai svarb, pastebėjo labai svarbų dalyką, kad jeigu nukrypsim nuo šito tikslinio požiūrio, tai e, bus didesnis supaprastinimas, nedidesnis ne, ne supaprastinimas, bet bus daug sudėtingiau. Jeigu yra tikslinės priemonės, tai aišku, už viską reikia mokėti. Žinome, jeigu yra savanoriškos schemos pagal antrą ramstį, jos, jas sudėtingiau administruoti. Mm negu paprasčiausiai mokėti vienodas išmokas visiems, ypač jeigu yra sąlygos susijusios e, su paramų susijimu. Ir e, teigiama, kad jeigu gaunamas geresnis pajamos, tai nusveria papildomus kaštus yra būdai, kaip išvengti tų papildomų kaštų ir ūkininkai dalyvauja įvairiose schemose, pavyzdžiui, keletui metų, penkis metus ir e, yra numatomas, kokios, kokie bus, kokios bus administracinės išlaidos ir atsisakius tos schemos, tai ir administracinės išlaidos sumažėja. Aš manau, kad viską galime suvaldyti. Buvo klausimas ir pastabos išsakytos dėl e, inovacijų, dėl tvarių inovacijų, ar nebus konflikto tarp konkurencingumo ir aplinkosaugos klausimų. Na, nebūtinai taip turėtų būti, nes kai galvojam apie konkurencingumą, daug kas galvoja apie intens, in, suintensyvinimą. Tai yra, kad bus tai taikoma, taikomi kiti dalykai, kaip e, trašos, pesticidai ir panašiai, bet aš e, manau, kad jeigu mes taikysim platesnį požiūrį, kalbėsim apie tvarų konkurencingumą, tai ką mes mėginam daryti, mes tiesiog sumažinam gamybos intensyvumą, sumažinti pašalinę įtaką, bet padėti ūkininkams tapti konkurencingesniems, užtikrinti didesnį našumą. Aš čia nematau prieštaravimo. Nemanau, kad tai potencialiai bent jau visus nukreipti vienodą kryptim. Buvo visa eilė kitų klausimų, bet bijau, kad pritruksiu laiko, todėl perdodu e, kolegoms, kad jie atsakytų likusius klausimus. Merci. Ačiū. Keletas klausimų buvo apie tai, kad reikalinga ilgalaikė vizija BŽP. Aš manau, kad e, gana detali pieno sektoriaus analizė rodo, kad e, būtent čia ir yra problema. Kasgi nutiko? Buvo atskirais etapais reaguojama į krizę be ilgalaikės vizijos ir būtent dėl to e, neveiksminga tai buvo ir netgi daug kainavo. Man atrodo, kad būtent čia ir slypi pagrindinė problema. Taigi reikalingos tokios institucijos, kurios užtikrintų e, reglamentavimą, reguliavimą rinkos. Čia reikėtų stabilių laikę institucijų. Taigi svarbiausia, ko gero, kaip kad visi sutarė, nustatyti, kokia kita būtų ilgalaikė vizija. Iki BŽUP reformos e, daug buvo bandyta tai daryti. Štai pavyzdžiui, E, turėjome Prancūzijoje vieną labai gerą žemės ūkio ministrą, Mišelį Barnie, buvo ir kitų ministrų, bet jis bandė dar iki reformos e, pabandyti e, nustatyti, nubriežti kažkokią bendrą viziją. Mišel Dantan taip pat buvo, dalyvavo šiame darbe. Man atrodo, kad paskutinės reformos problema buvo ta pati. Tai reiškia, kad Jeigu neturėsime bendrų tikslų, tai iki nieko tai ir neprives. Man atrodo, kad 2008 metų viršūnių susitikime nebuvo netgi tarybos e, bendrų išvadų, tik tai pirmininkiaujančios šalies išvados buvo parengtos, nes e, pozicijos labai smarkiai išsiskyrė. Taigi visi sutarė dėl to, kad reikalinga bendra vizija. Na ir dar kitas dalykas, kurį minėjo kalbėtojai, tai yra kainos lyginant su parama. Kita dar pamoka e, Kitas dalykas, ko galime pasimokyti iš pieno krizės, pieno sektoriaus krizės, tai kad e, reikia veikti greitai, reikia e, pasiūlos reglamentavimo priemonių, veiksmingų priemonių ir be to tos priemonės turi būti ne per brangios, lyginant e, su poveikiu to, ko daroma. Būtent e, čia ir reikėtų daugiausia dirbti ir atrodo, kad parama pieno krizėje čia tik tai padidino tą krizę, kadangi jeigu dabar kainos yra mažos ir tai tik tai skatina produkciją, ir su, su, su, subsidijos skatina produkciją, tai e, situacija gaunasi katastrofiška. Ir man atrodo, ta atsietoji parama buvo kaip ir protinga. E, buvo nitrogen fixing crops srityje teigiamų, teigiamų poveikio. Tačiau man atrodo, kad susietoje paramą naudoti krizės metu nėra protinga. Kas dėl kontracikliškų priemonių, tai e, čia labai tiesiogiai buvo užduotas klausimas. Taip, tai nėra taip jau ir gerai. Taigi tikrai e, šokiruoja, kai e, parama yra siejama tiek kainoms būnant aukštoms, tiek e, žemoms. Man atrodo, kad tai nėra pats geriausias pavyzdys ir man atrodo, kad čia vėlgi bus skatinama specializacija ūkių E, vėlgi krizės atveju problemos bus dar rimtesnis. Ir galime netgi privačiai apie tai mes pasikalbėti, jeigu kažką tas dom, ką nors tas domina, bet man atrodo, kad tas pasiūlymas nėra toks jau geras. Ir JAV, pavyzdžiui, kur ta sistema veikia, matome, kad išleidž, išleidžiama daugybė pinigų, o rezultatas yra menkas tiek e, biudžeto veikimo prasme, tiek pajamų stabilumo prasme. Na ir dar Mišelio Dantan klausimas dėl PPO ir dėl to, kad mes turėjome veiksmų laisvės. Aš jau kurį laiką, gana ilgai netgi, bandau išsakyti savo nuomonę, taip pat ir ponui Dantenui. Man atrodo, PPO e, nustatytos taisyklės, kaip ir neegzistuojančios šioje srityje, yra, neturi poveikio. E, 72 milijardus eurų mes turime savo dispozicijoje. Ir PPO mums nieko dėl to nesakys. Taigi dabar panaudojame tik tai 6-7 milijardus, man atrodo, kad tikrai PPO nieko mums dėl to nesakys. Įsivaizduokime, kad 72 milijardai dabar eurų bus paskirta žemės ūkiai. Dabar įsivaizduokime, kad JAV, Kinija, Rusija, Kazakstanas padidintų savo paramą uh, žemės ūkiui. Tebūnie, bet mums tai neturėtų būti pavyzdžių. Neturime aklai sekti JAV pavyzdžių, nes šios politikos šiuose šalise gyvenamos yra labai brangios ir neveiksmingos. Ir man atrodo, kad šiuo pavyzdžiu tikrai nereikėtų remtis. Ačiū. Tai just... Aš trumpai papildysiu. Pirmiausia pasakysiu. Labai džiaugiuosi, kad ponia Roibuš palaikė mano pasiūlymą. parlamentui, trilogui ar komisijai, politinėms institucijoms e, trumpalaikėje perspektyvoje val, e, reglamentuoti žemės ūkio rinką. E, tas, kompeten, tas galės e, perkeliant nepriklausomą institucijai aš negalvojau, <laughs> kad e, sulauksiu palaikymo šioje institucijoje. Na, galbūt šiek tiek per toli čia, e, per ambicingi aš čia, per nelik ambicingą pasiūlymą pasiū, pateikiau, bet labai džiugiuosi tokia reakcija. Taigi tikrai reikia iš anksto nustatytų taisyklių, kaip ir sakiau, prisidengiant ta, tuo nežinios šydų, e, teisingai, kad visiems būtų ta politika taikoma. Aš manau, kad parlamentarai neturėtų to pamiršti, to nešališkumo. Be jokios abejonės reikia ginti visą žemės ūkį ir ūkininkus ateit, jų ateitį. Tačiau, kaip kas sakė kolega Matijus, reikėtų kalbėti apie veiksmingą lėšų panaudojimą. Nepa... Na taip, mes esame ekonomistai ir žinome, kaip svarbu yra tinkamą sprendimą priimti ir reikėtų atsižvelgti į mokesčių mokėtojų interesus. Dar kitas dalykas. Kažkas pasakė, kad e, mums nerūpi konkurencijos nebuvimas. Ne, taip nėra. Mūsų pranešimo 3.8 punkte yra kalbama apie e, susitarimus, apie e, asociacijas e, ūkininkų siekiant e, nesažininkos konkurencijos tarp žemės ūkio ir kitų sričių. Taigi mes tikrai pritarėme tokiam požiūriui ir siūlome patobulinti šią situaciją. Manau, kad institucijose informacija apie tai, kas vyksta, yra nepakankama ar kartais net klaidinga. Štai pavyzdžiui, su vienu didmenininku, didmenininku kalbėjau ir jis e, man pasakojo, kaip blogai su juo elgėsi e, viena pirkimų platforma. Štai pavyzdžiui, slepiant informaciją nuo uh, uh, priekybos centrų vadovų buvo jis šantažuojamas ir netgi jam grasinama. Pane Jufrida, taip, mes nekalbame apie breksitą. Ar čia būtų breksitas ar ne, vis tiek reikia BŽUP tobulinti ir pagerinti panaudojimą lėšų. Ponas Dops, juk klausia, ką čia turime galvoje žodžiu mandatory, privalomas. Na, gal šiame scenarijoje, scenarijoje ir nereikėtų tokio žodžio uh, vartoti, bet ką mes čia norime pasakyti, jeigu privalomas sumažinimas bus numatytas. Tame soft ruling švelniojo valdymo scenarijoje būtų tiesiog sustabdyti mokėjimai tame Obamos scenarijaus, e, to Obamos scenarijaus atveju. Tai reiškia, kad jeigu ūkininkai nepaklūsta, jeigu jie ir toliau nori didinti savo produkciją, tai jie turėtų e, tai e, daryti be paramos. Dabar pasižiūrėkite. Štai pavyzdžiui, JAV yra rizikos draudimo programos ir taip tai yra priemonė, tačiau trumpalaikės tos priemonės yra ir ilgalaikės rizikos prevencija čia nėra įgyvendinama. Dėkoju. Dėkoju už užduotus klausimus, kai dėl tikslų, apibrėžimo ir visų tų apibrėžimų ypatumų, aš manau, kad labai svarbu yra turėti tuos tinkamus apibrėžimus, tinkamai kaimo vietovių plėtrai užtikrinti. Pirmiausia, čia kalbu apie antrąjį ramsti. Svarbu turėti tokius tikslus, kurie būtų sutelkti prie e, žemės ūkija dirbančių ir kaimo vietovėse gyvenančių, gyvenančių ir dirbančių žmonių. Būtina teikti reikiamą pagalbą. Ir tą, tą daryti žemės ūkio politikas įgyvendinant. Tai yra svarbus tikslas, turime tai pabrėžti savo analizėje. Taip pat yra ir kitų tikslų grupių. Turime tinkamai išaiškinti savo politiką ūkininkams. Tai yra lemiamas momentas. Turime įtikinti ir ūkininkus, ir žemės nedirbančių žmonės. Turime įgyvendinti tokias priemonės, kurios sukuria ryšį tarp šitų e, visuomenės narių kategorijų. Atskiras diferencijavimas tarp įvairių uh, žemių ir toliau bus išlaikytas teritorinis diferencijavimas. Taip pat. Tačiau tai ne visada yra prioritetas. Tais atvejais, kai reikia išsiaiškinti, kokie yra kaimo vietovių poreikiai, kad būtų galima išlaikyti jų pobūdį, tai yra svarbu. Mano požiūriu, tai yra svarbiausias tikslas, į kurį būtina atsižvelgti BŽUP būsimo programavimo laikotarpiu. Taip pat norėčiau grįžti prie Europos komisijos atstovų e, pareiškimų. Ten buvo pabrėžti trys aspektai. kai dėl diskusijos susijusios su reformomis e, buvo pasakyta štai kas, buvo paminėtos jau egzistuojančios priemonės. Aš pabandžiau jas apibendrinti, pateikdamas įvairius tos variantus, e, kuriuos galėtume pasilikti kaip įmanomus ateičiai. Viena iš tų svarbiausių galimybių būtų pagerinti turimas priemonės. Tačiau vienas iš tikslų taip pat turėtų būti ir gerinti ryšius tarp abiejų tų ramščių, kad jie labiau dėrėtų tarpusavėje. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, prie kurio turėtume dirbti šiuo laikotarpiu. Ta daryti turėsime dar intensyviau. Tuos du ramščius turime susijęti su kitomis ES politikomis. Tai yra vienas iš svarbiausių e, diskusijos momentų svarbiausiems svarb, ateinantiems metams. būtina išsiaiškinti, kaip galima sustiprinti mūsų aptariamą politiką, stiprinant ryšius su kitomis politikomis, pavyzdžiui, su sanglaudos politika. Uh, Antras rytis, kuri buvo paminėta, buvo ekologinis vystimasis. Priemonės, kurios sulaukia paramos dėl kovos su klimato kaita. Anksčiau jau buvo pasakyta, jog čia nebūtinai egzistuoja prieštaravimas tarp šių tikslų. Gyveninant kaimiškų vietovių plėtros politiką, svarbu imtis tų priemonių, kurios e, apima mano minėtus aspektus. Tie aspektai turėtų būti svarbiausi, e, primant sprendimus dėl reformų. Šiuo, šiuo aspektu stiprinimas yra labai svarbus mūsų visų ateičiai. Trečias aspektas. Užtikrinti darbo vietų kūrimą ir ne tik kaimiškų vietovių plėtros priemonių dėka, bet ir dėka tų priemonių, kurimsis valstybės narės. Darbo vietų kūrimas kaimiškose vietovose yra labai svarbus dalykas. Čia turime pasitelkti inovatyves priemonės – kad būtų galima sukurti daugiau darbo vietų. Ir žemės ūkio srityje, bet ne tik joje, kitose sektoriuose taip pat tai yra aktualu, jie svarbus, juk svarbus ne tik žemės ūkis kaimiškose vietovėse. Ir tie kiti sektoriai atneša galimybių kurti kitas darbo vietas, kitokias. Čia būtina e, sprendimus derinti su kitomis politikomis. Ir labiausiai norėčiau pabrėžti štai, ką viskas priklauso nuo to, kaip kiekviena valstybė narė įgyvendinčios sprendimus. Ne viskas priklauso nuo mūsų e, pagrindų programų, nuo dalykų, kurie bus nuspręsti ES lygmenių valstybių narių žingsniai įgyvendinant e, šios sprendimus turi įtakos rezultato. Ir štai dabar prieinu prie delikačiausio klausimo, sunkiausiai įgyvendinamo dalyko, apie kurį vis ir toliau tebe diskutuojama. E, paprastai prie to klausimo neprieinama atvirai, o kalbama pusė lūpų, tai yra supaprastinimas įgytų ir tų priemonių įgyventinimas. Dažnai yra kalbama apie šių vairių tyrimų rengimą, kai tyriamosios kaimiškos vietovės. Stengiamas įaiškinti, kiek administracinės paskatos yra efektyvas. Tai iš tikrųjų yra labai rimtas iššūkis. įvairių ministerijų personalas bei asmenys įgalioti įgyvendinti tas priemonės turi, ir labai aiškiai noriu pasakyti, turi stengtis pagerinti visų tų priemonių gyvendinimo efektyvumą. Tai štai, Šiai problematikai pritarė visos valdybo, valstybės narės, visi regionai. Tai yra didžiulis iššūkis. Ir tai yra dar labiau sudėtinga, kadangi pati tema yra sudėtinga. Kodėl? Todėl, kad iššūkių yra daug. Aš bandžiau tai parodyti savo trumpame pranešime. Tačiau svarbu to sudėtingumo nepanaudoti blogam, svarbu nekurti dar sudėtingesnių problemų esant tokiai sudėtingai situacijai. Reikia siūlyti kuo paprastesnės, kuo efektyvesnės programas, kad valstybių narių administracijos struktūros galėtų nesunkiai ir efektyviai jas įgyvendinti. Nesuprantama, yra tokių programų, kurios jau buvo įgyvendintos ar kurios tęsis dar ateitie, kurių dėka valstybės narės turės tam tikrą dar veiksmų laisvę. O ta veiksmų laisvė yra reikalinga, kadangi tos programos, kaip mes sakėme, yra labai sudėtingos. Yra ir kitų dalykų, kuriuos e, minėjote teikdami klausimus. Aš galbūt labiau norėčiau pabrėžti tų tikslinių priemonių aspektą. Ar jūs būtų pirmajame ar antrajame ramstie, kaip ten bebūtų. Čia mes kalbame apie tikslus, kurie dažniausiai yra susijęs su žemės ūkiu ir tam tikrų turtų, kuris mažiau poveikių turi bendrai ekonominiai situacijai. Tačiau turėtume galiausiai šias politikas praplėsti, apimti daugiau negu paprastas produkcijos gamybas ar gamyba ar žemės ūkis. Dėkoju. Dėkoju, baigiame klausimams ir dabar Aš nebe bandysiu kažką apibendrinti, nes yra neįmanoma ir norėčiau tiesiog paskatinti, kad toliau mąstytume ir toliau dirbtume. Ir dar greitai suteiksiu žodį ponui direktoriai Haniotį. Atrodo, kad jis neprašo žodžio. Ir tada norėjau padėkoti dar kartą gerbėmiems svečiams už uh, tai, kad ėmėtės šios sunkios temom, temos ir e, mes remsimės jūsų darbais ir analizuosime juos ir tikriausiai dar kartą susitiksime, kadangi iki 2020-ųjų dar turim laiko. Nuoširdžiai Jums dėkoju. Gerbėmieji, šiek tiek vėluojame, bet dabar Pereikime prie 11 mūsų darbo turkės punkto. Aš atsiprašau, bet reikia perėti prie kitojo, kito darbo turkės punkto. Atsimenant, Liepos 13 dieną mes nusprendėme parengti nuomonę Envi kiek tai susijęs su alyvpalmių aliejumi ir atogražų miškų naikinimu ir e, pranešėjų tapo mūsų naujas kolega, e, kurį jau sveikiname ir kuris jau pasisakė porą kartų, tai yra ponas Florent Markalesi, pirmininkas atsiprašo už ne visą tiksliai ištartą pavardę. Ir dabar, gerbimas kolega, ar jūs galėtumėte pristatyti e, nuomonę ir jeigu taip trumpai ir glaustai padarytumėte, tai būtume dėkingi. Vieną minutę pertraukos techninė vienos minutės pertrauka. Myślę, że... Manau, kad Może pan zaczynać. Prašome, pradėkite. Una pregunta, señor presidente, ¿de cuánto tiempo dispongo? Klausimas, ponė pirmininkė, kiek man skiriat laiko? Labai ačiū. Dėkoju. Šioje nuomonėje mes kalbame apie palmių aliejų. Palmių aliejų, kuris yra e, socialinio ir ekonominio konflikto priežastis. Indonezijoje, Malazijoje ypatingai šios problemos aštrios. Ten palmių auginimas aliejui e, yra labai intensyvus, nes iš jų gaminamas kuras, e, tas aliejus dedamas į ledus, į pizzą į kitus produktus ir tai turi labai didžiulių pasiekmių. Pirmiausia, Indonezijoje kertami miškai. Ir ta šalis jau regisi yra praradusi Vokietijos ploto miško zoną. Tai ką kalbėti apie bioje įvairovę, pavojus kyla orangutangams, jie yra prie išnykimo ribos jo e, įvairovė naikinama, nes taikomas tas monokultūros modelis, kai auginama viena kultūra, tai sukelia kitų problemų, pavyzdžiui, grobiama žemė, e, nes žemė stengiamasi užgrobti, kad būtų galima ten sudinti palmės, pažeidžiamos vietinių žmonių socialinės ir teisės ir galiausiai žmogiškasis jų orumas. Turime pripažinti, kad ten yra ir smulkių ūkininkų, kurie e, palmių aliejų gamina tvariais metodais remdamiesi. Tačiau mums kelia susirūpinimą bendra situacija. Mes suprantam, kad palmių aliejų sertifikavimas iki šiol nėra efektyvus, jis veikia netinkamai. Tai, ką gauname e, Europoje, kaip palmių aliejų, negalime tvirtinti, kad visas tas aliejus yra patikimai sertifikuotas. Tad e, mes kreipiamės Europos komisiją ir prašome suintensyvinti dialogą su šalių gamintojų vyriausybėmis. Mes norime turėti aiškius standartus susijusius su aplinkos sauga, žmogaus teisų užtikrinimu, su žemės nuosavybė. Mes taip pat norime aiškiaus žymėjimo etiketėmis jei norime žinoti, kaip, kiek toliaus yra perdirbtuose produktuose. Tai svarbu e, e, mums visiems, svarbu, kad valstybės narės ir ES numatytų teisinės taisyklės, tokias, kad jas būtų gyvendinti taip, kad visi apsirūpinimo produktais grandinės dalyviai taisyklių laikytųsi ir kad nebūtų investuojama ar kad nebūtų skolinami pinigai e, ten, kur skatinamas miškų kirtimas, tropinių miškų naikinimas. Matome, kad nebelieka pirmosios kartos biokūro, e, nes jis konkuravo su maisto gamybai skirtais plotais. Tačiau e, matome, kad po to išaugo CO2 išmetalų kiekis. O šiaip buvo labai aiškiai numatytos taisyklės ir šiandien uh, Nėra aiškios europinės sertifikavimo sistemos, kad būtų galima užtikrinti e, žemės ūkio srityje pagaminamo kūro tvarumą. Tad kreipiamis į Europos komisiją raginami laikytis tarptautinių įsipareigojimų, o tai yra susijęs su COP21 konferencijos sustarimais, su bioįvairovės užtikrinimo įvairiais sprendimais ir tikslais, kurie iškelti 2020 metams. Tai tiek būtų tos nuomonės e, tokių svarbiausių bendrų dalykų, dar ta nuomonė neužbaigta renkti. Mes darbą tik pradedame, tad skatinu visus kolegas teikti pakeitimus. Iš tikrųjų bus puiku, jeigu galėsime diskutuoti ir rasti kiek įmanoma bendrų sprendimų. Ir aš manau, kad tai tikrai padės daug ką pagilinti. E, palmių aliejus kelia daug aplinkosaugos problemų. Ir aplinkosaugos komitetas taip pat įsitraukia į šį darbą. Su, kitom, su kitais kolegomis Europos parlamente turime veikti, nes čia kalbame apie ekologinį, socialinį ir demokratijos e, reikalą. Dėkoju. Mam drobny problem. Muszę mm, problemėlę. Prašom, siksiu žodį kolegai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms. Manau, kad visi šie klausimai yra labai probleminiai. Be abejo, daroma neįgimai įtaka tropiniams miškams, tačiau nemanau, kad reikėtų sudaryti tokį įspūdį, kad mes apskritai esame prieš aliejų ar biokūrą. Aš neseniai kalbėjau su VVF organizacijos atstovais. Ir jie, tos organizacijos atstovai sako, kad yra taip gaminamas kartais palmių aliejus, kad ta gamyba gali būti mūsų palaikoma, mūsų remiama. Manyčiau, kad pirmiausia, reikia stengtis priimti tokias taisyklės, kad būtų galima vėl tinkamai apsaugoti tas zonas, kurioms kyla pavojus. Ir taip pat reikia vėl skatinti sviesto naudojimą, nes sviestas sulaukė ilgus visus tos metus e, neteisingų, nepagristų priekaištų, tuo tarpu gyvuliniai riebalai jų gal ir netokie jau ir kenksmingi, kaip pagalvojame. Aš manau, kad saugoti tropinius miškus ir sviesto teisės yra visai geras dalykas. Ačiū, ponas Desis. Šešėlinės sunšiems po dvi minutės, o kitiems po minutę. Pone Mirjom, dvi minutės jums. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dėkoju. Mane pirmininkė, aš pasisakau kaip šešėlinis. Šešėlinė pranešėja. Mes be abejo pritarėme tam, kad šis klausimas būtų iškeltas. Ir čia laikomės vieningos pozicijos mūsų požiūrių yra neteisinga e, gaminti kūrą ir nebegaminti palmių aliejaus, nes tai būtų tikrai netvarus požiūris. Mes vieningai pritarėme šiam sprendimui ir e, turiu keletą klausimų ir pastabų. Pirmiausia, Jūs minėjote, kad e, palmių aliejus vis dažniau yra naudojamas, tačiau aš skaičiau kitų statistinių duomenų, o būtent e, Europos alijanso surinktus duomenis. Ir tuose statistiniuose duomenys yra pasakyta, kad palmių aliejus naudojimas E, namų ūkiuose mažėja nuo 2010 metų. Kita vertus, dėl žymėjimo etiketėmis savo e, taisyklėse esame aiškiai pasakę, kad kai dėl žymėjimo etiketėmis maisto produktų mes esame išreiškę savo nuomonę. Mums tiesiog reikia atsakyti į klausimą, ar norime skatinti ekologinę palmių aliejaus gamybą ar ne. Tačiau tokiu atveju turėtume labai aiškiai reikalauti, kad ant pakuotės būtų aiškiai nurodyta, kad palmių aliejus yra ekologinis, kad vartotojui būtų lengviau. Ir tai, atrodo, nėra labai sudėtinga įgyvendinti. Žemių panaudojimas yra labai svarbi tema. al, palmių aliejaus įtaka kol kas didesnė negu sojos aliejaus ar panašių aliejų. Tad be abejo, tas proporcijas diskusijos turime atsižvelgti. Ačiū. You, Ačiū, pirmininkė. Mm, galiu pritarti šitai nuomonėje, tik tai mm, aš norėjau mm, tiesiog iškelti to nuogastavimą. E, tarsi galim suprasti, skaitant, kad visas e, palmių aliejus yra netinkamai gaminamas, bet taip iš tikrųjų nėra. Reikia pripažinti, kad yra regionų, e, tikrai yra kalti dėl netinkamų praktikų, dėl poveikio aplinkai ir klimato kaitos skatinimo, bet tuo pačiu metu reikia pripažinti, kad kiti tie regionai išlaiko aišku, aukštus standartus ir gamina palmių aliejų atsakingai ir tvariai. Akivaizdu, e, reikia, kad tai būtų visame pasaulyje, tai yra užtikrinti kokybės, e, kokybės užtikrinimo schemas ir apie tai kalbėjo ir mūsų palieskalo diskusijose, kad reikia užtikti tinkamą alipalmelėjus gaminimą ir gerosios praktikos taip pat ir reikalingos ir um, tiek pirkėjų organizacijos, tiek komercinės organizacijos turėtų reikalauti, kad um, gamyboje būtų taikomi aukšti standartai. Bet problema turime tai, turime tai kad e, globali paklausa yra tokia didžiulė, tuo tarpu Europos Sąjunga gali reikalauti, kad e, turėtų būti išlaikyti aukšti standartai, ekologiškos gamybos standartai ir e, valstybės turi dirbti kartu, kad būtų daromas spaudimas tiems, kurie netinkamai gamina aliejų ir daro žalą aplinkai. Dėkuoju, ponia Hasakam, dvi minutės. Allereerst wil ik de rapporteur. Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėjau padėkoti pranešėjui už gerai atliktą darbą. Aš visiškai jam pritariu palmių aliejaus paklausa yra didžiulė, jį galim, jis naudojamas e, e, įvairiose produktuose ir margarinė ir sausainėse ir bet kur. E, sąrašas ilgas ir to produkto reikia, nes jis yra pigus, bet tai reikia keisti, kadangi daugeliu žmonių tai yra ne tik tai imidžo klausimas, bet nepriimtina, kad mūsų, dėl mūsų godumo mes paukojame bio įvairovę kitose pasaulio vietovėse ir ką galim kalbėti, daug galim kalbėti apie tvarkę gamybą, apie sertifikavimą ir taip toliau. Tai yra praktikos, kurios taikomos, bet tvarus palmių aliejus yra mitas ir mm, pramonė kūrė tokį mitą, e, siekdami, kad žmonė, žmonių sąžinė būtų rami ir nori, kad visuomenė būtų rami. Ir e, sakoma, kad yra nauji būdai, kaip gaminti palmių aliejų, bet tuo tarpu yra kertami miškai. Aš visiškai supratinku su pranešėju, kad mes neturėtume leisti taip lengvai auginti, gaminti palmių aliejų ir remti gamybą. Mes turime kuo greičiau uždrausti jį ir ypač jo naudojimą biodegalams. Dėkuoju pranešėjai už tą reglamentavimo sąrangą, kur yra teigiama, kad visi, e, visos interesuotos šalis tiekimo grandinėje turėtų prisidėti prie problemų sprendimo. Ponas Culio. Grazie Presidente, grazie Relatore per il buon eh, dokumento. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjui už puikų pradinį dokumentą. Kaip jau matome, klausimas, e, kuris mums rūpi šiandien, yra labai kontroversiškas. Jį nevienodai vertina visuomenė. Ir manau, kad vartotojams vis labiau kyla e, susirūpinimo dėl tų produktų vartojimo. Tad negalima žmonių surūpinimo laikyti tik nepagristų tuščių laiko švaistimų. E, svarbu tinkamai iškelti šį klausimą, na, nepaisant rizikos, kurį kelia šis produktas. 60 procentų importuojamo augalinio aliejų sudaro palmių aliejus Europos Sąjungoje. E, čia kalbam apie labai rimtus finansinius interesus. Ir tai yra susijęs su sveikatos ir aplinkos saugos problemomis. Jeigu kalbame apie pavojų sveikatai, gegužės trečią dieną EFSA parengtas dokumentas rodo, kad palmių aliejus e, nebeturi tiek daug maistingų medžiagų. E, jį iškaitinant atsiranda riebiosios rūkštis, kurios yra netinkamos žmonėms ir ypač pavojinga, jeigu tas medžiagas e, vartoja jauni žmonės. Tad iš tikrųjų reikėtų iš šio žaliavos vartojimo atkreipti labai rimtą dėmesį, nes manyti, manyti pagrindo yra, kad dėl tokio aliejaus kaitinto vartojimo atsiranda labai rimtų lygų, patologijų. Be abejo, tą neigiamą poveikį, kurį turi miškų naikinimas, taip pat svarbu paminėti, nes E, skatinti monokultūrų įdėgymą ir miškų kirtimą yra labai probleminis dalykas. Norėčiau grįžti prie to, e, kas vadinama tvariu palmių aliejumi. Nėra tokio apibrėžimo dėl tų priežasčių, kurios jau buvo išdėstytos. Labai dažnai uh, sakoma, kad e, kaip pirmiausia pridaroma žal, žalos, o paskui puolama viską žalinti, siekiant tą žalą ištaisyti. Ačiū. Dėkoju. Pranešėjui. Iš tikrųjų, kalbam apie labai reikšmingą problemą susijusią su įvairiomis politinėmis rytimis. Mes e, galime manyti, kad Europai bus teikiamas tik ekologinis aliejus E, kuris turi tik pozityvų poveikį ir kuris atitinka mūsų reikalavimus, mūsų klimato reikalavimus, visa tai reikštų, kad nežinome viso konteksto, kad palmių aliejus, jo auginimas yra neigiamas dalykas apskritai. Aš čia net nekalbu apie pesticidų vartojimą. Kita vertus. E, importas šio aliejus yra subsidijuojamas. Galbūt yra dedamos kažkokios pastangos siekiant kovoti su klimato kaita, tačiau apskritai paėmus šis palmių aliejus yra blogas visam pasauliu ir šiuo atveju mes užsimtume ne tik Europą, tai visų pasaulių. Um. Dėkuoju, pirmininkė, porą pastabų. Pirma, dėl ženklinimo. Manau, kad yra daug dalykų, ką galim padaryti ženklinimo srityje. Aš kartais pripažįstu, kad yra apribojimai dėl pakuočių dydžio bet technologija reiškia, kad galim taikyti barkodus ir padėti užtikrinti, kad bus nuskanuojami produktai parduotuvėse ir bus gaunama didžiulė informa daug informacijos. Visi, visos sudėtinės dalis turėtų būti e, nurodytos, jeigu yra palmių aliejus naudojimas, jis turi būti sąraše ir taip pat tvarus palmių aliejus irgi. Ir tai yra susijęs su ženklinimu, o antras dalykas, pritariu tam, kas sakė ponas Richard Ashford, ir mm, akis. Aš dirbu e, akreditavimo sistemą dėl prekės ženklų. Aš žinau, e, kokio, kokie yra ženklinimo schemo pribojimai, bet aš nesutinku su pastabomis, kad nėra galimybės gaminti tvarų palmių aliejų. Tai negalima pasakyti ir negalima sakyti, kad nėra e, sąžininkos priekybos. Tai irgi mitas. Yra ir vidurio kelias, kaip sakė Richard, yra apalio stalo darybos, kur galima įtraukti e, atsakingas NVO, e, Veslando organizacija ir kitos. Ir aš manau, kad PPO neprasidės tokiu verstu, jeigu nebus galimybės pasiekti E, tvarios e, alyvo aliejus gamybos sistemos. Ir tai yra didžiulė e, rinka besivystančiom šalims ir mes turtingą šiaurę neturėtume apriboti pietų rinkų. Ponas Jarė, dėkuoju. Iš esmės, aš manau, galiu sutikti su tuo, ką sakė pranešėjas, porą pasiūlymų. Aš pateiksiu pakeitimų pasiūlymus. Pirmiausia, neturėtume demonizuoti energijos pagamintos iš aliejų. Jeigu mes mėginsim e, gaminti e, iš e, vietos produktų ar rapsų aliejus ir taip toliau, ar etanolį iš cukraus gaminti, tai yra Europos Sąjungoje, nes mes turime žalinimą, turime susijimą, turim bendrą žemės ūkio politiką. Tai reiškia, kad mes jau pasiekėme e, sertifikavimo reikalavimą. Aš mm, noriu pritarti pranešėjo nuomonė, aš nemanau, kad būtų teisinga sakyti, kad mes kaip ES turėtume e, tinkamai ženklinti. Ačiū pirmininkai reiškia palmių aliejaus e, gamybą dėl besivystančių šalių, tokių kaip Kinijos ir e, Indijos poreikių didėjimo, tik tai didės, bet to ir Europos Sąjungoje didėja poreikis to aliejaus e, iki 20 metų padvigubės, o iki 50 metų net patrigubės tas poreikis paklausa. E, Dėl to yra kertami tropiniai miškai. Štai pavyzdžiui, Indonezijos Sumatros saloje yra specialiai padeginėmi miškai Tesonilo parke tam, kad būtų paprasčiau e, tą aliejų e, gaminti. 50 milijonų, tiksliau 50, daugybė hektarų e, dėl to e, buvo išdeginta. Be to viena amerikiečių įmonė buvo įtariama sukčiavimu tam, kad būtų galima paprasčiau palmių aliejų gaminti. Be jokios abejonės dėl to kyla socialiniai konfliktai, dėl to, kad žmonės yra prievarta iškelinami kažkur tai kitur. Hauslink. Taip, dėkuoju už suteiktą žodį. Aš manau, kad šį klausimą reikėtų dar kartą aptarti dėl tvaraus palmių aliejaus. Aš nemanau, kad 90 procentų e, palmių aliejaus būtų tvarus. Ko gero paprasta būti veidmainiu, ir apsimesti, kad e, mediena ta naudojama yra tvariai. Tačiau mes juk kalbame apie dirbožėmius, kuris, kurie yra paliekami erozijai. Taigi jeigu jau palmių aliejus yra vadinamas e, tvariu, tai yra visiška vedmenystė. Ne, jeigu jau prakalbama apie Indoneziją, Indonezijoje praeitais metais tris mėnesius laikėsi smogas dėl e, miškų padeginėjimų. Mano kolegos iš Vokietijos dėja jau išvyko iš salės. Ne, aš kalbėjau apie kolegas vyriškos giminės, moteris vis dar sėdi salėje. Taigi, žemės ūkio kilmės degalai. E, Europoje sakoma, kad didžioji dalis jų yra palmių aliejus. Man atrodo, kad tai yra skandalas. Labai trumpai, gerbiamas pirmininkė. Aš kalbėsiu apie maisto komponentą. Deja, Rumunijoje labai daug maisto produktų turi palmių aliejus. Na, o ekspertai mano, kad jis labai naudingas, tiksliau žalingas sveikatai. Daug palmių aliejus yra kūdikių e, maiste naujagimių maiste naudojama. Reikia labai griežtai reglamentuoti šį produktą. Aš norėčiau pabrėžti, kad reikia tinkamai ženklinti šiuos produktus. Turi būti aiškiai nurodyta, kas yra įeina šių produktų sudėti. Kaip jau sakiau, tai labai pavojinga ir kenksminga žmogaus veikatai, tačiau nepaisant to, e, maisto pramonė naudoja labai plačiai tą palmių aliejų, ypatingai kūdikių maistui. Dėkuoju dabar komisijos atstovas, ponas Silstrai, jeigu galima labai e, glaustai pasisakyti, neriboju laiko, bet glaustai prašyčiau. Ačiū, Labai ačiū, ponė pirmininkė ir džiaugiuosi galėdamas būti čia ir klausytis diskusijos. Negaliu išsakyti komisijos pozicijos dėl šios nuomonės projekto, bet galiu pasakyti mūsų nuomonę dėl miškų nikimo, dėl uh, palmelėjaus ir pasakyti, ką mes veikiame šitoje srityje. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad manome, jog uh, miškų nikimas ir dirbos degradavimas yra e, prioritetas ir turėtų tokiu prioritetu išlikti. Mes jau ilgą laiką e, skatiname daug ir tarptautinių iniciatyvų šitoje srityje ir mm, yra Europos forumas dėl miškų, biologinės įvairovės konvencija, rengiama klimato konvencija, ypač Red Plus ir taip pat ES teisės aktai miškų srityje, taip vadinamas flat, flat fixum planas. Aišku, mes pasirašėme New Yorko deklaraciją dėl miškų ir tai e, e skatina diskusijas, ypač SDG, siekiant konkretaus tikslo, tai stabdyti miškų nikimą. Tai buvo 15.2 tikslas. Ir neseniai baigėme vertinimą, e, veiksmų plano vertinimą, kuris e, parodė, kad mes daug pasiekėme, pasiekėme e, svarbių rezultatų, kalbant apie nelegalų kirtimą, tiek tarptautiniu mastu, tiek vidaus mastu mes turim daug dirbti, kad išlaikytume tokius rezultatus. Manau, kad tai mūsų tikslas. Aišku ir tai, kad nelegalus kirtimas kova su nelegaliu kirtimu kaip tokia yra nepakankama ir kad pagrindinis miškų nikimo variklis daugelį šalių ir regionų yra susijęs su žemės ūkiu. Ir e, FAO teigia, kad tai e, atitinka 70 procentus visų miškų nikimo, o 40 procentų yra susijęs su platus masto e, žemės ūkio veikla. Yra, aišku, ir kita, kitos priežastys - infrastruktūra, kalnakasyba. Aišku, norisi pažiūrėti, koks yra poveikis es vartojimo ir kiek tai yra susijęs su miškų nikimu. Tačiau tokie tarptautiniai faktoriai yra svarbus, bet reikia žiūrėti ir į vietos vadinamas variklius ir įvairią dinamiką, kuri yra svarbi įvairiuose šalyse gamintojuose. Mes manome, kad nėra, nėra vieno sprendimo ir kad miškų nikimas reikalauja veiksmų visais lygmenimis - darbdotinių, nacionalinių ir vietos. Ir taip pat reikia įtraukti įvairius e, suinteresuotas šalis, tai yra ir vyriausybės, ir verslo atstovai. Mes manome, kad reikia žiūrėti į kokia yra realybė kas vyksta komerciniai verslo srity ir mes iš esmės pritarėme e, vartotojų formų darbui ir tropikų miškų alijansui, e, ką jie daro ir ką, kaip siekia užtikrinti tvarę tiekimo grandinę. Jeigu galėčiau perėti prie alipalmių aliejaus konkrečiai, mes nedaram skirtumą tarp įvairių augalinių aliejų ir neturim konkrečios politikos alipalmių aliejui, bet e, žinome, e, kokios vyksta diskusijos. Mes manome, jog yra ir palmių aliejus nauda, ypač e, gaminančioms šalims kur tai yra labai svarbus ekonominiai interesai, bet yra ir trūkumų. Ir mes dabar aiškinamės šitą klausimą. Tai norėjau pasakyti, kad mes tikrai ir toliau spręsim šitą klausimą ir neseniai pradėjome tyrimą, konkretų tyrimą, koks yra poveikis aplinkai, e, kokį poveikį daro alypalmių aliejus gamyba. Mes išsiaiškinsim, kokie yra tvarumo standartai dabar galiojantis ir tai prisidės prie mūsų bendros diskusijos, kuri dabar vyksta komisijoje, e, analizuojant miškų nykimo klausimą. Labai ačiū. Ponas pranešėjau, dabar žodis jums, tris minutės. Dėkuoju visiems kolegoms, kurie pateikė savo išvalgas šiuo klausimu ir išsakė savo nuomonę dėl nuomonės, kurią rengiu aš atsiranda platus konsensusas dėl, to, dėl tos ekologinės katastrofos Malazijoje. Tad manau, kad tai galėtų būti mūsų pradinis taškas, dėl kurio sutarėm visi. Mes visi minėjome, kad žymėjimas produktų etiketėmis yra svarbus dalykas. Turime čia rasti, man atrodo, labai nesunkiai sutarimą. Kai dėl tvarumo e, ar turime pritarti palmių aliejų ar ne. Išgirdom įvairias pozicijas, kurios yra pakankamai priešingos. Kai kurie smulkus ūkininkai gali gaminti palmių aliejų tvariai, tačiau bendrai paėmus dominuoja didelės įmonės, e, tarptautinės įmonės ir dėja jos gamina aliejų tikrai netvariai. Mes norėtume turėti tvariai pagaminto palmių aliejaus, nes čia kalbam apie tam tikrą geros valios elementą ir taip toliau ir panašiai. Sveikatos klausimai čia ir taip pat labai aktualūs, kaip ir buvo paminėta. Jeigu kolegos pateiks pakeitimus, būtų puiku, visai lė kitų politikų taip pat labai svarbios. Ir man atrodo, kad Reikia, kad visos mūsų politikos būtų nuoseklios, tarpusavį derančios ir kad diplomatinės priemonės būtų irgi nukreiptos tą pačią linkmę. Mes, kaip ES, galėtume pasiekti čia didesnės pažangos ir lauksiu nuoširdžiai jūsų pakeitimų. Ačiū. Przechodzimy poprawki 15 listopada. Pakeitimus galima pateikti iki lapkričio 15. Dabar 12 darbo turkės punktas. Ekologinė gamyba ir ekologiškų produktų ženklinimas vyko e, konferencija spalio 9 dieną, bet tai, apie tai pasisakys panas Hausnik. Jums 9 minutės, prašom. Ja, äh, Herr Vorsitzender, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Dėkuoju, pirmininkė, gerbimi kolegos. Porą E, minučių. Na, mes iš tikrųjų rytoj e, vyks trilogo dėrybos ir mes tikriausiai grįšim e, prie šitų dėrybų dar pirmininkaujant Slovakijoje ir tikimės, kad bus gera valia ir geri rezultatai. Kaip girdėjote, rengiami ir kiti pranešimai, mes parengėme, suorganizavome rengimo grupę, ji susitinka iš tos redakcinės grupės siekia kompromiso dėl kai kurių neišspręstų klausimų. Anksčiau, anksčiau pirmininkavusi šalis siekia užtikrinti e, tam tikrą struktūrą ir nuspręsti, ką parlamentas turėtų teisę, ką galime taikyti pagal e, bendro sprendimų prieimimo procedūrą. Pirmininkant Slovakijai mes padarėm didelę pažangą, ir įtraukėme didelę teksto dalį į pagrindų reglamentą ir taip pat sumažinome deleguotų teisės aktų skaičių. Taigi yra kompromisas tarp mm, įgyvendinimo e, ir e, deleguotų teisės aktų ir pagrindų teisės aktų. Tai tikrai e, daug padaryta. Na, ką aptarsim rydienos darybose. Visų pirma, yra išimčių ir išlygų klausimas jų stengiamės pamažu atsisakyti. Iš pradžių komisija numatė konkretų terminą iki 2021 metų, kai visi turės e, naudoti tik tai organinę e, organinės e, sėklas ir kad iki tol tik tai organiškas, tik tai ekologiškas sėklas bus naudojamos ir tikimės, kad iki 25 metų bus aišku, kur galima paruošti, kur galima gaminti tas ekologiškas sėklas, kai dėl galvėjų dar nėra susitarta, bet tikriausiai pasieksim kompromisą. Principas yra aiškus ir manome, kad komisija netaikys tuo amžinų išlygų ir reikia e, nuspręsti, kada jų reikės visiškai atsisakyti. Taip pat ir e, dirbos klausimai ir taip pat yra ir šiltame efekto klausimai. Ekologiška gamyba yra e, pagrindinis dalykas, nes norime ją kaip labiau skatinti. Turime kompromisinį pasiūlymą, jį įtraukėme į diskusijas ir norime, aišku, kad e, nebeliktų e, išlygų dar vienas klausimas, kurį turėsim išsamei aptarti, tai kuris dar nėra išspręstas, yra pesticidai ir ribinės vertės. Mes galim sutarti su taryba, kad reikėtų taikyti atsargumo priemonės, prevencinės priemonės, kad e, nebūt, ne, nebūtų pesticidų likučių. Tikimės, kad komisija irgi parengs savo mm, nuomonę ir e, dėrybų e, pradžioje aš sakiau, kad mes turėsim sustiprinti kontrolės sistemą Europos Sąjungoje ir yra įvairios kontrolės sistemas valstybėse narėse, reikia užtikrinti, kad jos būtų suderintos. Manau, kad reikėtų priemonių Europos lygmenių. Iš pradžių tam buvo nepritarta, bet komisija turės prisimti atsakomybę ir pagerinti kontrolės sistemą Europos Sąjungoje. Na, kaip ten bebūtų, mes turėsim tai aptarti ir, aišku, e, pristatysiu parlamento idėjas per tas diskusijoje. Aš esu optimistiškai nusiteikęs, tikiuosi pasieksim politinį sustarimą iki metų pabaigos. Neneigiu, kad yra daug ne, neišspręstų klausimų, tačiau dirbam draugiškai, atmos draugiškai, pirmininkavim Slovakijai, norėjau padėkoti kitoms dviems institucijoms už jų konstruktyvų bendradarbiavimą, manau, kad galėsime pateikti rezultatus iki metų pabaigos. Aišku, nebus sunku, bet esu optimistas. <clears throat> Yeah, like Hosling, Norėjau padėkoti ponui Hosling, kad jis e, pranešė apie dėrybas. Aš noriu pasakyti, kad labai svarbu išspręsti tą vadinamą Skandinavijos klausimą. Tai yra e, organinių produktų e, apibrieštis. Norėčiau priminti, kad e, m, dirba su, su telktas požiūris, tikrai bus labai sunkus, nes e, e, šiaurės, šiaurinių ūkininkų nugastavimai yra labai, labai realūs. Aš norėčiau pabrėžti, kad tai taip pat yra su priekyba susijęs klausimas, nes mm, žemės ūkio produktai gali būti į, importuojami į ES iš trečiųjų šalių, ypač kaip pasirašyti sustarimai su Kanada ir jungtinėmis valstijomis. Aišku, yra geras pasiūlymas e, dėl išimčių e, e, plotams virš išaurė nuo 56 laipsnių ir tai padės parengti naujus sprendimus ir aš norėčiau paprašyti kolegų ir žaliųjų ir kitų. Aš norėjau paklausti, ar jūs tikrai esate pasirengę peržiūrėti savo poziciją ir taikyti į mm, žemės plotus su koncentruota požiūrė? Dėkoju. Ponas Ilink. E Dėkoju, ECR šešėlinė pranešėja, norėčiau pasakyti porą pastabų savo frakcijos atstovų vardu mes e, pradėjom prieš porą metų, norėjom baigti iki Luksemburgo pirmininkavimo pabaigos, bet dabar e, jau diskusijos trunka daugiau kaip metus ir dar daug ką reikia padaryti. Aš nepritariu pranešėjo optimizmui, kad mes užbaigsim viską iki kalendorinių metų pabaigos. E, na, gal aš neteisi, bet norėčiau būti neteisi. Taigi, kas yra pakete? yra e, sudėtiniai klausimai. Norėčiau kalbėti apie procesą. Mes, na, bent mane klausia ūkininkai, kada bus išspręsta viskas, nes e, reikalas yra tas, kad ekologiškas e, ūkininkavimas turi klestėti, o ką mes padarėm vėluodami, tai mes ekologišką žemės ūkį tiesiog nustumėm našlaičio vietą. Ir mes nieko negalim padaryti, nes nežinom, kokie, kokios bus taisyklės, kokie bus reikalavimai. Ir mes e, nedirbam taip, kaip turėtume dirbti. Aš manau, kad reikėtų keisti poziciją. Aš praėjusią kartą kalbėjau, kad reikėtų atnaujinti. Aš manau, kad procesas vyksta per ilgai ir kad tai yra pats ilgiausias procesas, bet niekas nepasikeitė tai procesą dar pailgėjo, tai ar galim sutarti, kad tikrai nebus išspręsta iki metų pabaigos ir komitetas turės peržiūrėti šitą klausimą, bet čia turėtų ne maža grupė spręsti, bet pats komitetas turėtų atvirai nuspręsti, koks turėtų būti kelias į priekį. Pani poseł Hazakam. Ponas, uh, ponia Hazakam, vieną minutę. Voorzitter, ja, ik, uh, ik maak me... Uh... Dėkuoju, ponia pirmininkė. Uh, Kai mm, dėl ponės Kalink pastabų, kaip sieksim pažangos, rengdami mm, šitą pranešimą, ten, kur yra didžiulis augimas ir kur yra didžiulis poreikis organinių produktų, tai Europoje vartotojai ieško ir nori e, ekologiškų produktų, tačiau gamintojai gyvena netikrume, jie laukia kol e, bus parengtos taisyklės ir aš norėčiau kreiptis į visus tikrai rimtai siekti sprendimo, ypač e, kai kalbam apie pesticidus, nes ekologiškas ūkininkavimas yra daug daugiau negu vien tik tai pesticidų uždraudimas. Ekologiškas maistas nėra maistas be e, pesticidų likučių. Mes kalbam apie integruotą tvarumą, ir esu įsitikinusi, kad komisija ir taryba padės priimti sprendimą kaip įmanoma greičiau. Pasaulins, vieną minutę. Pona, e, ponas Lyts, vieną minutę. Also ich versuch's ähm, ganz kurz äh, zu machen. Ich, ähm Dėkuoju, aš pabandysiu kalbėti trumpai. Norėčiau sureaguoti į kolegės Gerlenkę pasisakymus. Aš Esu šiek tiek labiau optimistiškai, ne, optimistiškai nusiteikęs negu kolega, kolegija tiksliau. Man susidarė įspūdis, kad per pastaruosius du, trejus, ar, du ar tris trilogus e, visą tai užtrunka ilgiau. Tačiau nepaisant to, darbas praėjo puikiai ir manau, kad tikrai galime būti optimistais. Manau, kad per ateinančius trilogus, ar ateinantį trilogą pavyks pasiekti pažangos. Aš manau, kad iki metų galo gal net pavyks pabaigti šį procesą. Šiuo metu laukime komisijos pasiūlymų. Dėkuoju. Pone Gerling, aš norėčiau sureaguoti nes jūs savo poziciją keletą kartų pakartojate, jūs mus kritikuojate. Mes bendradarbiaujame ne vien tik tai su viena institucija ir jokių būdų mes nebandome diskredituoti kažko, tai mes visi bandome tą dokumentą, su tuo dokumentu dirbti, jūsų, tai, kai jūs sakote, yra neprofesionalu, nekolegialu. Ir mes tikrai bandome padaryti visą, viską, kas įmanoma, tam, kad būtų veiksmingesnė negu kad ankstesnė direktyva, kad ta direktyva būtų, tiksliau, atitiktų visus reikalavimus. Ir be jokios abejonės mes nenorime, kad visa tai taip negražiai baigtųsi. Mes turime daugybę klausimų aptarti ir mūsų tikslas, ko gero, pareiga būtų pasiekti tokios direktyvos redakcijos, kuri tenkintų visus. Jūs kalbėjote apie skaičius. Ekologinis ūkininkavimas Europoje e, kyla, rinka taipogi. Tačiau tai nereiškia, kad teisinis kažkoks tai trūkumas dabar yra. Mes turime direktyvą, ir tiesiog ją reikia patobulinti. Pone uh, Gerling, jūsų elgesys yra, nėra konstruktyvus. Pone, jūsų nekritikuoja, bet tik tai išreiškia susirūpinimą, kad reikėtų paskubėti ir e, linkime jums ir visiems sėkmės. Na, dėkojame, linkime e, sėkmės ir dabar pereikime prie paskutinio darbo tvarkės punkto, tai yra agrikomiteto koordinatorių pateiktų rekomendacijų tvirtinimas. Tai buvo padaryta e, elektroniniu būdu, raštu taip pat buvo pateikta. Niekas pastabų neišsakė, todėl manau, kad jas galime patvirtinti. Dėkoju visiems, pirmininkas maloniai dėkoja vertiems už papildomą laiką. Visiems linkiu malonaus vakaro ir susitiksime lapkričio 28 dieną, pirmadienį, 15 e, valandą. Ačiū ir baigiame posėdį. Intensyvų, darbingą posėdį. Už tai visiems labai ačiū.